Muy buenas tardes. Labadiena. Les agradezco que. Labai būčiau dėkingas, jeigu atsisėstumėte savo vietas tam, kad galėtume pradėti mūsų posėdį. A ver, por favor. Muchas gracias. Dar kartą prašyčiau rimties, ponė komisarė. Ponai ir ponios parlamento nariai, gerbami svečiai, aišku, pirmiausia, norėčiau širdingai jūs visus pasveikinti atvykus Europos parlamentą į mūsų tarp parlamentinį posėdį. Ir šį posėdį galėčiau apibūdinti kaip išskirtinį dėl įvairių priežasčių. Minėsiu pirmiausia dvi. Pirmiausia, kadangi susirinkome parlamento uh, salėje, yra 45 uh, e, parlamento nariai mūsų tarpė iš 27 nacionalinių parlamentų. Atsiprašau, 27 parlamentų iš 21 valstybės narės. Taigi aš manau, Tai iš tikrųjų įspūdingas skaičius ir todėl galime pavadinti šį posėdį kaip išskirtinį, ypatingą. O jis išskirtinis dar ir todėl, kadangi turime galimybę šiandieną dalyvaujant e, poniai komisarai Damanakė ir beje su jai labai dėtingas, kad jie atvyko į mūsų tarpą, deda pasangas kaip visuomet ir šios dienos diskusijos yra labai svarbios, svarbių momentų Europos žuvininkystės sektoriui. Todėl turime galimybės pasikeisti mintimis apie bendrą žuvininkystės politiką ir taip pat turėsime galimybę pakalbėti apie šios sektoriaus ateitį per ateinančius metus. Taigi dėkoju už jūsų pastangas, už dalyvavimą, už jūsų indėlį. Ir esu įsitikinęs, kad šios diskusijos bus labai naudingos, bus naudinga pasikeisti nuomonės tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų narių ir tokiu būdu galėsime geriau įsivaizduoti, kokie turėtų būti, kaip turėtų atrodyti bendrošinkistės politikos reforma. Nes tiesą sakant, norėtume suteikti galimybę kiek įmanoma daugiau uh, žodžio nacionalinių parlamentų nariams. Na ir po mano pasisakymo pasisakys ponė komisarė ir jai bus suteikta apie 15 minučių, per kurias jį kreipsis į jūs, o po to Mm, bus pasisakymų raundai ir paliksime dar laiko, poniai komisariai, sureaguoti jūsų pasisakymus. Maždaug pusvalandį esame numatę tam. Na, o po to. Perėsim kitų. Po to ponės komisarė išvyks, o po to e, pasisakys įvairių formų atstovai. Taigi bus ta pati sistema, kalbėtojas gaus po 10 minučių, o po to prasidės klausimų pastabų raundas, kuris truks apie pusvalandį. Taigi e, per tas numatytas tris dalis štai tokiu metodu dirbsime, o po to apibendrinsime diskusijų rezultatus. O kaip vyksta kaip klausimų atsakymų randas? Labai paprastai norėtume, kad visi turėtų galimybę pasisakyti, bet aišku, nelengva tai užtikrinti, todėl prašau bendradarbiauti ir griežtai laikytis kalbėjimo laiko. Taigi paprastai par Europos parlamente nepasisakoma ilgiau nei minutę, minutę pusantros minutės, maksimaliai dvi minutės. Ir jeigu nesutilpsite į dvi minutės, nutrauksiu jūs. Taigi manau, kad dviejų minučių pakaks tam, kad galėtumėte išsakyti tai, kas jūs rūpi, jums rūpi, verčia susirūpinti, o taip pat tam, kad galėtumėte užduoti klausimus. Taigi prašyčiau pernelyg negražbiliauti dėl šių klausimų, taigi maksimaliai dvi minutės pasisakymams, klausimams ir pamastymams. O pra, taip pat prašyčiau. Uh, nekelti rankos Ehm, nesudėtinga visus sužiūrėti, taigi turite keturis e, lapus skirtingų spalvų - baltą, mėlyną, gel, e, valę ir oranžinį. Taigi, taigi, jeigu norėsite pasisakyti ir pakelti, uždėti, duoti klausimą, tai kelkite. Baltas lapas, jeigu norite užduoti klausimą poniai komisariai pakelkite, o mūsų salės darbuotojai jūs pastebės ir pažymės, tam, kad galėtume įtraukti jūs į kalbėtojų sąrašą, gel, geltonas. Jeigu norite užduoti klausimus, e, poniai rodys dėl pagrindų reglamento, oranžinis dėl pono, klausimų pono Stevenson ir žydras dėl Europos e, e, žuvinkysės fondo ponui Kadek. Na, aišku, siūlyčiau neužduoti klausimų visiems kalbotojai. Tai pradžioj užduokite po vieną klausimą kiekvienam kalbėtojui. Ir jeigu liks daugiau laiko klausimų, tai tuomet bus suteikta galimybė visiems pasisakyti. Taigi dar sėki pa, pakartosiu, kad maksimaliai išnaudokime turime laiką ir apsiribokime pasisakymo metu dviem minutėms. Tai šitvarka galioja tiek parlamento nariams ir nacionalinių parlamentų atstovams. Ir esame numatę, kad kiekvienam nacionalinio parlamento ats... na, nacionaliniam parlamentui suteiksime galimybę pasisakyti dviem asmenims. Ir galėsite užduotis klausimus. Taigi, jeigu uh, esate numatę užduoti kažkokį klausimą, pasisakyti diskusijų metu, prašau, užpildykite e, tą lapą sutinkamai su tuo, kam norite užduoti tą klausimą. Ir dabar, daug nešvaistydamas laiko, suteiksiu žodį poniai komisariai Damanaki. Prašau. Thank you, President like to... Dėkoju, pirmininkė. Ačiū, kad suorganizavote šį posėdį ir pakvietėmėte mane dalyvauti. Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamentų nariai, norėjau šiandien visus jūs pasveikinti. Kaip jau esu minėjusi, spalio mėnesį, manau, kad Didesnis nacionalinių parlamentų įsitraukimas pagerins šią reformą. Taigi, trumpai sakant, neįsivaizduoju, kaip galima būtų šią reformą įgyvendinti be nacionalinių parlamentų indėlio. Dėl šios priežasties pakviečiau daug nacionalinių parlamentų atstovų ir man jau yra taip pat tekę pačiai lankytis nacionaliniuose parlamentuose ir stengiausi kuo daugiau parlamento aplankyti prieš pasiūlymo pateikimą. Pavyzdžiui, dalyvavau parlamente ir jo darbė Italijoje. Perskaičiau visus jūsų pasiūlymus ir nuomonės Apskritai kalbant, matau, kad mes sutarėme dėl vieno, kad reformos reikia. Taigi mes turėtumėme tvariau naudoti išteklius ir remtis tvarumo požiūriu. Ir tai galima padaryti visus tikslus pasiekti tik tuo met, kai išteklius naudosime tvariai. Kai kurie iš jūsų net norėjo, kad tikslai būtų dar ambicingesni. Taigi buvo prašoma net ambicingesnius, ambicingesnius tikslus iškelti. Kai kurie iš jūsų kritiškai vertinate reformą, sakote, kad reikėtų laikytis to pakopų požiūrio ir viską daryti palaipsniui. Taip pat sakote, kad reikia kuo geriau gyvendinti reformą, nusistatyti ir pasiekti tikslus, kad ne, sektorius nenukentėtų. Taigi jūsų nuomonės ir pasiūlymai yra tikrai labai vertingi ir aš džiaugiuosi, kad dėl svarbiausių dalykų mes sutarėme. Ir šiandien aš norėčiau pakalbėti apie tuos kontroversiškesnius dalykus, kad turėtumėme progą juos aptarti. Taigi atsižvelgsiu jūsų išreikštą kritiką ir galiu sakyti, kad svarbiausias klausimas būtų privalomas keitimasis. Dabar pažiūrėkime į situaciją 2015 metus ir draudimą išmesti žuvis į jūrą. Matau, kad tam pritarėte, bet nenorite, kad tai būtų privaloma nuostata. Šiandien, mano nuomonė, mums reikia laikytis griežtesnio požiūrio gyvendinant reformą. Ir dabar kreipiuosi jūs, parlamento narius. Negalime išvengti politinės atsakomybės ir viską nukelinėti ateičiai kitoms kartoms, vaikams mūsų. Daugelis jūsų į mane kreipiatės su pasiūlymais ir norite įtraukti tą stebuklingą frazę jei įmanoma, kai įmanoma. Bet ką tai turėtų reikšti? Tai reikštų, kad taip, pokytį įgyvendinsime tik tada, kai tai bus įmanoma, bet kitaip žodžiai sakant, tai gali būti niekada. Kai įmanoma, gali reikšti, kad niekada toje pokyčiai nebus įgyvendinti. Taigi be konkrečių įgyvendinimo tikslų ir vis atidėliodami reformą mes pas, sieksime tik to, kad reforma žlugs. Mes jau atidėliojama ne vienerius metus. Taigi dabar šiandien noriu su jumis aptarti tuos konkrečius tikslus, kurių mes turėsime pasiekti. Kalbėkime ir ieškokime bendrų taškų. Faktas tas, kad konkrečių apribojimų ir tikslų mums reikia. Turėsime sutarti. Suprantu, kad mūsų pasiūlyme numatyti tikslai yra griežti. Jūsų nuomonė, galbūt per greitai norime juos įgyvendinti, bet jų reikia, kad mes kalbėtumėme apie tvarę žuvininkystę. Mes turime nustatyti įmanomus, bet tuo pačiu metu ir griežtus žingsnius. Jeigu viską atidėliosime, tuomet po penkerių, dešimties metų įgyvendinti tuos pokyčius bus dar sunkiau, bus nelengviau, o dar sunkiau. Nes problemos tik didės. Dabar kaip pavyzdį paimsiu MSI. Numatyta data 2015 metai ir manau, kad reikėtų tos datos ir laikytis. Du tūkstančiai devintaisiais metais iš 38 žvejojimų žvejybos vietų matome, kad situacija išžvėjotų teritorijų blogėja. Menkės, menkių ištekliai visiškai išžvėjoti. Tai jokia pat situacija yra su šiaudinėms silkėm ir kitomis žuvimis. Dar vienas dalykas. Kai situacija bus stabili, tuomet, kai atsikurs ištekliai, mes galėsime padidinti pelną. Nepriklausomų tyrimo duomenimis reikėtų įgyvendinti tam tikras priemonės ir tuomet būtų įmanoma gauti papildomą 1,8 milijardo eurų pelną ir sukurti 83 tūkstančius papildomų darbo vietų. Taigi tai būtų pasiekta, jeigu trečdalis teritorijų būtų visiškai atkurtos. Taigi jeigu ištekliai būtų atkurti. Taigi mes norime išteklius atkurti iki 15 metų ir tai taip pat numato jungtinių tautų nuostatai. Taigi negalime pasiduoti dabar, juk mes norime būti tais lyderiais ir turime būtent dėl tos priežasties reformą įgyvendinti. Dėl draudimo išmesti sugautą žuvis į jūrą. Suprantu, kad klausimas tikrai jautrus ir tikrai galiu Jūs patikinti, kad jį įgyvendinsime palaipsniui. Visiškai su Jumis sutinku, kad reikia to laipsniško požiūrio dėl draudimo išmesti nereikalingą žuvis į jūrą. Dabar apie 70 iniciatyvų Europoje šiuo klausimu yra siūloma. Ką galima daryti? Galima naudoti atitinkamą įrangą. Taigi, būtent dėl to labai kenčia žuvininkystės ištekliai. Taigi mes kitos išeities neturime. Mažmeniniai, mažmenininkai stengiasi jau dabar neprekiauti žuvimis, kurioms grėsia išnykimas. Taigi reikėtų pasistengti įgyvendinti šį draugimą. Kad įgyvendintumėme draudimą išmesti jūrą nereikalingas žuvis reikėtų taikyti ir naudoti atitinkamą įrangą. Ir situaciją galima būtų pagerinti net 85 procentais. Taigi, turime nusistatyti konkretų tikslą. Negalima visko palikti tik pramoniai. Jūs manęs klausėte, kodėl reikia privalomumo principo. Kodėl negalime visko palikti savanoriškam dalyvavimui? Aiškiai pasakysiu. Mūsų komisijos pasiūlyme kalbame apie būtinybę uždrausti išmesti į jūrą žuvis. Ir per pastarosius septynerius metus, kai šis dalykas yra savanoriškas, situacija nepasikeitė. Taigi, kai keisis komisijos nariai, mano busimam kolegai, kuris užims mano postą, jūs vėl tą patį sakysite, kad reikia vėl savanoriškai to imtis. Taigi reikia privalomos išeičių ir čia aš su jumis kartu nuspręsiu, kokiegi tie tikslai turėtų būti. perleidžiamos žvejybos lengvatos. Tai yra naujas dalykas. Žinau, kad daug kas sako, kad pritarė šią idėją dėl to, kad aš esu liberalių pažiūrų. Nežinau, ar tikrai taip galima sakyti, nes čia pirmą kartą buvo viešai pripažinta, kad žuvininkystės ištekliai yra vieša, ge, vieša, viešas išteklius valstybių ir jį perduoti, išnuomoti ar parduoti galima tik tam tikram laikui. Taigi mums reikia tų lengvatų ir per galimybės jas perleisti ar ne. Iš, mielai išklausysiu jūsų nuomonę ir pasiūlymus. Taip pat norėjau jūs informuoti, kad yra numatyta daug saugiklių, saugiklių, kurie neleistų įvykti tiems dalykams, kurių jūs baiminatės. Noriu štai jums dar ką pasakyti. Jeigu mes nieko nedarysime, 80 procentų laivynų turės sustabdyti veiklą. Taigi dabar mums reikia jūsų pagalbos. Reikia, kad perduotumėte šią žinę savo šalims ir šalių vyriausybėms. Bus daug lengviau jeigu mes nusistatysime tikslus ir bandysime juos įgyvendinti. Aš tikrai esu visiškai pasiruošus išklausyti jūsų pasiūlymų ir juos apsvarstyti. Taigi kreipiuosi į visas institucijas, Europos parlamentą, nacionalinius parlamentus, tarybą, kaip geriausiai būtų galima nustatyti tuoks tikslus, nepažydžiant Lisabono sutarties dvasios. atkreipėme dėmesį į regionalizaciją, apie kurią kalbėjo Britai, bet laukiu žinoma pastabų iš visų jūsų, iš visų šalių. Baigdama, norėjau pasakyti, kad iki šiol buvo visi terminai nukelinėjami. Dabar nustatytas konkretus grafikas padės mums užtikrinti žvejybos išteklių tvarumą. Suprantu, kad to tvarumo siekis nebus lengvas dalykas. Bet jeigu nieko nedarysime, padėtis tik blogės. Turime padėti visoms suinteresuotosioms šalims šiuo perinamojų laikotarpiu ir būtent tokia bus pagrindinė naujojo fondo užduotis. Mes skatinsime vietos iniciatyvas ir vietos gamintojus. Noriu, kad atmintumėte, jog mes turime atsižvelgti į situaciją jūrose ir atsižvelgdami tą situaciją žvejoti, o nedaryti atvirkščiai, ką mes darėme iki šiol. Taigi, tvari politika yra tiesiausias kelias į visų mūsų gerovę. 135 milijonai eurų. Tokie yra skiriami papildomi pinigai žvėjams. Nuo 2011 iki 2012 metų. Dabar, jau dabar mes šias lėšas žvėjams išdalinome. Ir jeigu reformą įgyvendinsime toliau, pramoniai pinigų skiriama bus dar daugiau. Dėkoju Jums uždėmesi ir laukiu Jūsų klausimų. Komisarė. Dėkoju, ponė komisarė, už šį Jūsų pasisakymą ir iš karto perkime prie diskusijų su parlamentų nariais. Pradėsiu po, ponu Makintons iš bendruomenių rūmų. Maksimiliai dvi minutės, prašau. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti tiek jums, e, kaip pirmininkai, tiek ir poniai komisariaus šias galimybės. Iš tikrųjų, apsiribuosiu pastabomis dėl teisinio pagrindo. Labai malonu, kad ponia komisarė teigiamai vertino mūsų indėlį, taigi dabar lauksime kitų. Manome, kad būtų neteisinga vėl pradėti diskusijas dėl Lisabono sutarties. Ir pripažįstame, kad komisija turi čia išskirtinę kompetenciją. Taigi norėtume, kad e, būtų apsiribota vien tik tais e, strateginė peržiūra. Tai yra Europos e, žunkystės politikos strateginė peržiūra. Manome, kad tai teisingiausia būtų e, per bendro sprendimo procedūrą parlamentą ir tarybos ministrus paraginti juos sutikti ir palaikyti turimus pakeitimus. Manome, kad tai teisėtas kelias, naujoviškas kelias ir tai leistų spręsti tas problemas, kurias nušvitė pane komisarė mūsų lordų rūmose. Taigi mums reikalinga teisinis pagrindas ir jis turėtų būti Lisabono sutartis. Tai jeigu, jeigu pagėdauti, išplatinsiu kopijas visiems čia esantiems ir Tikiuosi, kad mūsų pasiūlymai bus įvertinti teigiamai. Taip pat e, pripažindami šį teisinį pagrindą mes sutinkame su komisijos pasiūlymais. Tai yra, kad reikia atsižvelgti ir mokslin, mokslo rezultatus, pavyzdžiui, dėl um, tvarių išteklių, didžiausių sugabimų, e, išmetimų ir taip toliau. Taigi svarbu keisti reglamentą sutinkamai su tuo, remiantis Lisabono sutartimi kaip teisiniu pagrindu. Ačiū. Dėkuoju. Ir dabar Jan, pane Jančeva iš Bulgarijos parlamento, prašau. Благодаря. Уважаема госпожо комисар, Република България подкрепя предложението за мащабна. Dėkoju, ponia komisarė. Bulgarija palaiko pasiūlymą dėl e, bendrosios žvinkysios politikos peržiūros. Manome, kad iš ties labai svarbu atsižvelgti į visų regioninių organizacijų e, E, praktiką, gerosios praktikos pavyzdžius bei mokslo rezultatus. Taip pat labai svarbu užtikrinti e, juodosios jūros regiono šalių bendradarbiavimą. Be to, būtina atsižvelgti į tai, jog prie Jodosios jūros yra ir trečiųjų šalių, todėl reikia dalintis duomenų bazėmis liečiančiamis Juodąją jūrą. Taigi labai svarbu rinkti mokslinę informaciją. Būtent dėl šios priežasties mes nesutarė, nesutinkame su tuo, kad reikia e, automatiškai mažinti didžiausią leidžiamą sugavimo kiekį 20 procentų. Nemanome, kad e, būtų gerai iki 2015 metų automatiškai mažinti didžiausią leidžiamą sugebimo kiekį. Sutinkame su tuo, kad reikia uždrausti išmetimus, nes tokiu būdu būtų daugiau drausmės sektorėje ir jis būtų priverstas elgtis daug atsakingiau. Vykdant reformą, mažinti ir biurokratiją. Dėkoju. Dėkoju, ponė Miranda iš Europos parlamento. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, noriu kreiptis į ponę komisarę ir turiu klausimą. Jau anksčiau esu kėlusi šį klausimą, kai lankėsi Galicijoje, man su autonomija žemėje dėl uh, jūrų gerybių uh, surinkimo. Na, kai kalbame apie uh, e, bendrą žimkystės politiką, reikia atsižvelgti į tokius uh, jūros regionus, kur reikia tvaraus ūkininkavimo. Ir čia konkrečiai turiu galvoje, uh, apie tokią žuvinkystę, kuri atleidžia atsižvelgti socialinius ir ekonominius aspektus. Na ir manau, kad reikia ypatingą e, statusą suteikti pakrantės žuvininkystai, e, jūros gerybių žuvininkystai, tai, kuri turi gilias tradicijas, pavyzdžiui, Galicijoje, Junktinėje karalystėje ir kai kur kitur. Taigi, e, dabar kaip tik rengiama nuomonė mūsų komitete ir taip pat rengiama nuomonė savo iniciatyvą regioninės plėtros komitete skirtą šiam klausimui, kadangi nepakankamai pripažįstamas tos tradicinės pakrančių žvinkystės vaidmuo, tai verčia labai susirūpinti, nes tai ypač, pavyzdžiui, skaudžiai atsiliepia šiam sektoriu Galicijoje. Prieš pusantrus, mm, prieš pusantrų metų Korūnoje buvo parašyta deklaracija, pavadinta Korūnos deklaracija, liečianti um, tą vadinamą tradicinę žuvininkystę bendro žuvininkystės politikos reformos kontekste. Ir mes turime dėl bendrų principų įtvirtinti toje deklaracijoje. Ir manome, kad tas busimasis žuvininkystės fondas turėtų matyti paramos priemonės E, ir taip pat numatytų mažiausias ribas tam, kad būtų apsaugota ta tradicinė smulkaus masto žuvininkystė pakrantėse ir jūros grybių žuvininkystė. Taigi, ar manote, kad galima būtų pagal šį fondą numatyti paramą ir tokiai žuvininkystė? Dėkoju, dabar vienas Ispanijos parlamento atstovas. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiama ponė komisarė. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad e, dabar siūlomoje žemdros žankystės politikos reformos rytyje yra teigiamų aspektų. Na, o mes, e, Ispanijos parlamento socialistai, pasigendame, kad nepakankamai skiriama dėmesio socialiniamas as, žvangysės aspektams dokumente. Skiriama pernelik mažai dėmesio šiam klausimui ir beje labai mažai atsižvelgiama į galimų priemonių poveikį socialiniams aspektams. Aišku, e, pastaruoju metu taikomų priemonių dėka buvo teigiamo poveikio žungystės ištekliams. Na ir manome, kad dabar reikia pasitelkti lankstesnius kriterijus, tam, kad nebūtų tokių neigiamų e, poveikio kai kuriems mūsų šalies regionams, ražankysės sektoriui. Taigi, gal ne tie klausimas, bet siūlyčiau e, pamastyti, kai kalbame apie didžiausią leidžiamą sugavimo kiekį. Tai, kad galbūt čia galima būtų prailginti numatytą e, laikotarpį, kuris nurodytas dabartinėse dokumentuose, O kai kalbame apie draudimą išmesti žuvis, tai sutinkame su šiuo tiksliu, bet reikia jį pradėti taikyti laipsniškai. Ir todėl manome, kad dešimties metų laikotarpis būtų tinkamas ir pagristas. Ir tokiu būtų galima būtų išvengti neigiamų pasiekmių. Neturiu daug laiko, taigi dar labai trumpai apie Mm, perkelimus žuvinkysės rytyje. Tai būtų teigiamas mechanizmas, kai galima būtų tarsi perkelti e, žuvininkystės žvejybos e, leidimus e, žvejybai atviroje jūroje ir pakrantėje. Bet vėlgi pasistengime, kad tokios nuostatos neturėtų neigiamo uh, poveikio tai vadinamai masto tradiciniai pakrančių žvejybai. Dėkoju, ponas Milan iš Suomijos. Mr. Chairman, dear colleagues, dear commission. Pirmininkė, komisarė, kolegos. Suomijoje mes remiame pagrindinius pasiūlymo aspektus. Džiaugiuosi, kad buvo pakankamai kalbta apie regionalizaciją. Mes ypač tam pritarėme. Reikia užtikrinti, kad praktiškai ta regionalizacija veiktų. Reglamente numatyta pakankamai laisvės valstybėms narėms pasirinkti mechanizmus. Numatyta įtraukti visas suinteresuotas svarbiausias šalis regioninį lygių. Vakar buvau vakarų Suomijoje. Baltijos jūra sukaustyta ledo, žemė dengia sniegas, taigi tikrai situacija, gamtinė situacija yra pakankamai sudėtinga ir į tai reikėtų atsižvelgti. Dėl perleidžiamų žvejybos lengvatų. Galima tą palikti valstybėms narėms, tai jau sėkmingai veikia, kai kalbame apie didesnės pramonės šakas. Taip pat svarbu žinoti, kaip praktiškai reikės įgyvendinti Baltijos jūroje draudimą išmesti žuvis į jūrą. Tai yra žuvų iškrovimą Baltijos jūroje, kaip reikės įgyvendinti praktiškai reikėtų išvengti bet kokių draudimų, kai kalbame apie smulkėją žvejybą, nes tuomet smulkių žvejų iš vis neliks. Garsėja Gygo, Europos parlamento narė. Dėkoju, ponė Pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau patikoti iš iniciatyvo, taip pat sveikinu kolegas iš kitų ES valstybių narių parlamento. Aš manau, kad tokio pobūdžio susitikimai posėdžiai iš tikrųjų duoda naudos visiems. Turiu klausimą, ponė komisarė. Na, kaip tikriausiai žinote, Ispanijos delegacija Europos parlamente teigiamai žiūri į reformą, nors, aišku, yra tam tikrų niansų, ties kuriais šiuo metu dirbame. Ir tai atsispindės galutinėme pranešime. Mus verčia susirūpinti štai kas. Na, aišku, viena vertus, aišku, kad reforma siekiama ne vieno tikslo. Tai ne vien tik tais e, aplinkosauginiai aspektai, bet ir socialiniai, e, ekonominiai ir taip toliau. Tai yra labai svarbus tikslai ir jie e, tikrai įtak, turi atsispindėti bendroje žvininkystės politikos reformoje. Na, o būtina apjungti šias rytis vykdant reformą, būtina bendradrauti, tai atspindės ir rengiamame pranešime. Bet e, jeigu norime, kad reforma nežlugtų, tai aišku, reikia galvoti apie flotilių pajėgumus ir taip toliau. Jau šie klausimai buvo keliami, keltas ir toks klausimas kaip išmetimai. Tai visa tai turi būti įgyvendima laipsniškai per tinkamą laikotarpį. Taip pat reikia atsižvelgti į specifines uh, ro, e, zonas, kaip pavyzdžiui, tam tikras viduržėmio jūros zonas ir negalima visko mauti ant vieno kurpalius. Taigi e, reikia lankstumo, kuriant įvairias priemonės. Be to kalbame ir apie kokybę, turime galvoti ir apie vartotojus, o e, e, Europoje vartotojai suvartoja daugiausiai, nes 25 procentų Europoje suvartojama žuvies yra importuota. Mm, turime ir šio fenkto nepamiršti. Ir, o dabar dėl Europos žangysės fondo yra numatyta skirti 5 milijonus eurų. Tačiau to nepakanka tokio plataus užmojo reformai. Todėl tai norėčiau paklausti, kokiu, kokie bus įdėgiami kiti mechanizmai, mes turime su krize, ne vien tik tai šiame sektoriuje. Taigi dabar čia jūsų atsakomybės klausimas pasirūpinti tuo, kad panaudojant šio fondo lėšas e, būtų skatinama pakrančių žuvininkystė, tradicinė žuvininkystė. Tai leistų atsižvelgti tiek į socialinius aspektus, tiek ir pakrančių e, ekologinius aspektus. Dėkoju. Pane Lelok iš Prancūzijos nacionalinės asamblės. Ir labai prašyčiau laikyti skirto kalbėjimo laiko, dvi minutės. Prezident, euh, madame la komisarė. Ačiū, pirmininkė. Pone komisarė, aš esu iš Britanijos ir noriu pasakyti, kad nesutinku su jūsų reformų pasiūlymu, bent jau didžiai dalimi tikrai su juo nesutinku. Mes, jis man yra per daug liberalus. Nuo 99 metų jau sumažėjo laivų skaičius, uostai yra tušti, o dabar jūs vėl norite sumažinti gyven... arba atimti gyvenimo pagrindą dviems trečdaliams žvėjų, atimti šių laivus, sumažinti laivynus per tris metus ir sumažinti e, tas perleidžiamos žvejybos koncesijų kiekius per tris metus. Bet uh, mes kaip tik turime stengtis išsaugoti žmonės, kurie dirba šioje srityje, kad, aps, kad išsaugotume pačią žvejybą Europoje. Sumažinti visada galime, bet taip neišvengsime socialinių problemų. O kaip paskui padidinsime, jeigu mums reikės vėl tų žmonių? Taigi aš nemanau, kad reikia dabar uh, mūsų problema yra ne pernelyg didelės investicijos, kai buvo 7-8 metyje, tačiau per mažai investicijų. Mes turime atsižvelgti į tų žmonių socialinę padėtį, jų darbo sąlygos yra labai sunkios, o esant dabartiniam finansavimui jos tikrai negalės būti pagerintos. Kai kalbam apie įvairią, įvairią žvejybą, tai vėlgi mes negarantuojame pakankamai tvarios žvejybos šioje srityje. Daugiau turime atsižvelgti į žvejų poreikius, į jų gyvenimo sąlygas ir, aišku, į ekosistemos poreikius, kuris taip pat padėtų užtikrinti visiems kitiems šį egzistavimą. E, eh, Ačiū. Mėla komisarė, jūs suteikėte mums galimybę padiskutuoti šią temą ir Mes, žinome, turime rinktis aspektus, kuriuos minime šiame posėdyje. Aš noriu Jums padėkoti už atvirumą, nes e, žin, Jūs žinote, kad ne visomis temomis mes sutarėme ir nebijote įvardinti ir tų temų, kurios yra sudėtingos ir kur nėra sutarimo. Tai yra gerai. Žinoma, mūsų nuomonės niekada negali būti visiškai vienodos. Ir kai kuriais atvejais mes negalim suvienodinti sąlygų visiems, nes žvejybos sąlygos ir pati žvejyba, žuvininkystė įvairiose šalise turi skirtingas tradicijas, yra labai įvairi. Todėl reikia nustatyti tokias taisyklės, kurios leistų egzistuoti tvariai žvejybai įvairiomis formomis. Reikia ir tvarios socialinės politikos. Būtų tikrai klaidinga mąstyti, kad kažkuri sąlyga arba viena iš kuriamų sąlygų yra svarbesnė negu kokia kita. Žu žuvų resursus, žinoma, reikia valdyti tvariai ir tausiai, tačiau reikia atsižvelgti būtinai, atsižvelgti į regionų specifiką. Ypač, sakykime, specifinė žvejyba yra viduržėmio jūros regione, ten naudojamos visiškai kitokios žvejybos technikos, yra kitokios klimato sąlygos ir panašiai. Aš čia kalbu apie mišrę žvejybą. Ir jeigu mes ne, šių sąlygų nelaikysime būtinomis prielaidomis, mes negalėsime užtikrinti tų didžiausio tausaus leidžiamo sužvėjoti kiekio. Tikrai ne, negalime suvienodinti to, ko neįmanoma suvienodinti. Tokia politika tikrai nebus sėkminga. Kitose šalise ne ES šalise egzistuoja vėl kitokios žvejybos formos ir jos dabar konkuruoja su mūsų žuvininkystės politika. Kartais susidaro įspūdis, kad iš politikos, šios politikos reformos naudos turės tik tai didži, didieji žuvininkystės produktų gamintojai, pavyzdžiui, žuvų miltų gamintojai ir panašiai, o mažosios įmonės nukentės, maži žvėjai nepatirs jokios naudos. Reikia stengtis, kad žvejybos koncesijos, perleidžiamos žvejybos koncesijos netaptų prieke, kad į žvejybos sektorių nesikištų bankininkai ir biržos prekybininkai, nes tai ne jų sritis. Bet to labai svarbus yra atsekamumo, etikečių, žymėjimo klausimas, nes žuvininkystės politika tik tokiu būdu gali būti tvari komisarė, norėtumėm išgirsti tikslesnių dalykų, kaip ketinate atsižvelgti į skirtumus egzistuojančius atskiruose regionuose ir juos suvien... apvienyti. Dėkuoju, aš esu iš Škotijos ir iš esmės sutinku su tuo, ką sakė kolega iš Suomijos, o taip pat ir iš Britanijos, dėl to, kad reikėtų atsižvelgti geografinius ypatumus bei kitas specifinius aspektumus nes tai tiesiog yra mūsų mm, kiekvienos šalies žuvinkysės sektorių specifiką ir todėl būtina atsižvelgti į visą tai vykdant Europos žuvinkysės politikos reformą. Na, mes turime daugybę metų patirties įgyvendinti bendrą žuvinkysės politiką ir, na, ir kol kas bendra prieigos zona nepasitvirtino. Na, galbūt jūs nustebins tai, jog e, mm, tai, kad, nela, kad bendruomenės rūmų pareiškime bandama uh, e, pasiūlyti bendrą maksimalų decentralizavimą, nors uh, E, Škotija labai subejo dėl to siūloma specifinio požiūrio ar metodo. Taigi, ponė komisarė, kodėl mesgi atsidursime idiotiškai padėti, jeigu mes sutiksime su tuo, e, kas mūsų manimo pasitvirtina bradėdė, tačiau dabar e, nepasitvirtins ir negalime taikyti tikros praktikos dėl kažkokių kvailų sustarimų. Taigi turime uh, interpretuoti dabartinės sutartis taip, kad sukaupus pakankamai politinės valios mes galėtume tinkamai gyventi uh, žuvinkystės politiką, kuri tikrai pasitvirtins, kuri bus racionali ir uh, manau, kad niekas kitas nėra taip suinteresuotas žuvų išteklių išsakom kaip patys e, žvėjai. Dėkoju. E, pone, papar, ponas Papardiordijo iš Graikijos parlamento. Ačiū. Norėčiau padėkoti komisariai už jos lygi šiol nudirbtą darbą. Tačiau negaliu nepridurti ir kito dalyko. Mum, mes pasigendame reformos socialinio aspekto, socialinės jos perspektyvos. Šis sektorius mano šalyje yra milžiniškas ir jam tai bus labai svarbu. Komisarė pasakė, kad jau yra abejonių dėl tų trijų temų, kurias jį minėjo. Ir aš norėčiau pritarti, kad būtent mes ir turime abejonių dėl tų trijų dalykų, kuriuos minėjo komisarė, mes abejojame, ar tai gali veikti, ar tai gali būti efektyvu. Tai susiję ir su didžiausiais tausiais leidžiamais sugauti kiekiais, ir su išmetamomis žuvimis, Mes turime apie 7 tūkstančius mažų laivelių ir yra maždaug daugybė šimtų mažų salelių, kuriuose žvejojama. Ir kas sukontroliuos tuos visus e, žvėjus, kurie sugauna, sakykime, 5 kg žuvų per dieną. Na, žinoma, e, išleidžiamų išmesti žuvų kiekis tokiems smulkiems žvėjams gal ir netaikomas, tačiau man atrodo, kad regioninis aspektas turėtų būti dar labiau pabrėžtas, bet tam regioniniam aspektui, regioniniai politikai reikia sukurti ir atitinkamas prielaidas, kad politika būtų sėkminga, kad jos rezultatas būtų toks, kokio mes siekiame. Žinoma, iš principo mes tam pritarėme, kad reikia to regionalizavimo, tačiau kaip? Ir toliau turime kai kurių abejonių dėl, dėl šios politikos veikimo. Mes savo abejonės išreiškėme ir dokumente, kurį jums nusintėme savo laiške ir norėčiau, kad jūs atkreiptumėte į tai dėmesį. Nenoriu kalbėti labai ilgai, tačiau galbūt jūs galėtumėte dar šiek tiek daugiau pakalbėti ir apie pakrančių žvejybą, apie smulkėją žvejybą ir atsižvelgti, priimti atitinkamas specifines taisyklės ypač viduržėme jūroje. Ponės Reira iš Europos parlamento. Ačiū komisarė. Mes sutinkame su dauguma kritikos punktų, kurie buvo išsakyti, ypač dėl bendrosios žuvininkystės politikos reformos. Manau, kad komisarė turėtų priimti šią kritiką. Reforma yra susijusi su dviem pagrindinėmis problemomis. Visų pirma, kartais linkstama galvoti, kad žuvininkistės politika yra tik tai tokia politika, kuri skirta išlaikyti žuvų resursus, išsaugoti žuvų resursus. Tačiau tai nėra vien tik tai, tai yra kur kas platesnė sritis. Tai yra ir socialinė, ir ekonominė dimensija, kuri įtraukta į šią politikos sritį. Ir komisija klysta, jeigu mėgina tik tai iš viršaus nuleisti sistemą didžiausios tausios leidžiamos sugauti kiekio taisyklės ir panašiai. Komisarė pasisakė, kad ji yra liberalių pažiūrų, tačiau aš nesutinku, tai visai nėra liberalų. Tai tik tai išorinis e, rūbas. Bet pati e, šios e, reformos dvasia nėra liberali. Reikia kalbėti su tais, kurie tiesiogiai su šia politika yra susiję, kurie, dėl, kurie dėl jos ar nuo jos kenčia. Manau, kad komisija turėtų labai stipriai pakeisti savo pasiūlymus. Norėčiau užduoti ir klausimus. Jūs sakėte, komisarė, kad 80 procentų laivų nepriklausytų tai e, didžiausiams tausos leidžiama sugauti kiekio sistemai. Tai ką reiškia, kai, ko, kokie tada būtų tie žvejybos pajėgumai pagal tą numatytą sistemą? Kitas dalykas, ar komisija ketina kaip nors pakoreguoti pakrančių žvejyboje numatytus tikslus ir skaičius? Ar bus taikomi kriterijai, tai bus laivo ilgis ar pakrantės ilgis, ar žvejybos įrankių pobūdis, ar žuvies suvartojimas tame regione, ar dar kokie nors ekonominiai ar kokio kitokio pobūdžio kriterijai. Ar į visą tai bus atsižvelgta, ar tik į atskirius kriterijus. Toliau dar duomenų rinkimo klausimas ir tuo jau baigsiu. Komisija nori nustatyti sankcijas valstybėms narėms kurios neteikia duomenų. Tada kyla klausimas, ar komisija yra pasirengusi užtikrinti duomenų teikimo finansavimą. Pagal naująją Lisabono sutartį tokia galimybė yra numatyta. Komisija negali pasakyti, kad ji turi įgaliojimus rinkti duomenius, tačiau mokėti už tai turės pačios valstybės narės. Pirmininkas. Nu, pane Ferrera, kalbėjote labai ilgai. E, tikrai reikia laikytis dviejų minučių tam, kad galėtų atsakyti ir pane komisarė. Ir dabar nebegalime sakyti žodį kitiems žmonėms. E, suteiksiu žodį e, vienam kalbėtojui. Ir po to perėsime prie vyrių formų atstovų. Pane Šečikovski, Lenkijos e, senato atstovas, prašau. Dziękuję panie przewodniczący. Mm, jeśli chodzi o działania, które. Dziękuję panie pirmininkė. Jeigu e, Lenkijos vyriausybė iš esmės palaiko šią reformą, bet yra tam tikrų aspektų susijusių su reforma, kurie mums nelabai patinka. Ir čia dabar pasisakau uh, Lenkijos žvėjų e, asociacijų vardu ir mus verčia susirūpinti tam tikri dalykai, kaip pavyzdžiui draudimas išmesti. Taip, reikėtų išmetimo draudimo, tačiau e, visas priklausys, kiek tiksliai bus suformuluotas šis draudimas. Ir turime pasirūpinti, kad tai neturėtų neigiamo pasiekmių uh, E, mažo masto žvejybai, tie mažieji žvėjai, tai yra šios sektoriaus dr žemės druska. Ir manau, kad reikia atsižvelgti į jų poreikius. O jeigu kalbame apie ES konkurencingumą, tai mes e, vis e, įdėgiame naujas nuostatas, e, kuriame naus reglamentus, bet negalvome apie mūsų žuvinkysės sektoriaus konkurencingumą. Taigi tarptautiniu lygiu pralošime. Turime palaikyti mūsų žvėjus. Pone komisarė, jūs lankėtės Lenkijoje, kalbėjote su mūsų žvėjais ir tikiuosi, kad atsižvelgsite į tai, ką jie sakė. Uh, O ženklinimas yra kitas e, daly, problematiškas dalykas, labai svarbu, muitams tinkamas ženklinimas, dėkoju, sako pirmininkas. Na, dabar, manau, komisponė sakė, turi pakankamai laiko atsakyti iš, iškeltus klausimus. Taigi, prašau, ponė komisarė. Pirmininkė, ačiū, kad pirmininkaujantė veiksmingai ir kadangi neturime labai daug laiko, pasistengsiu trumpai kalbėti, nes dar reikia suteikti žodį pranešėjams. Taigi dėkoju visiems kalbėjusiems, užduojantiems klausimus. Matome, kad nacionalinėse parlamentuose pasiūlymas buvo išsamei aptartas ir perskaitytas. Taigi visų pirma, noriu pasakyti, kad reikia dirbti Lisabonos sutarties rėmuose. Tikrai čia negalime kalbėti apie kažkokią kvailą sutartį, nes mes privalome jos laikytis ir atitinkamai dirbti. Suprantu, kad galite turėti kitokią nuomonę, bet turėčiau, norėčiau paprašyti jūsų koncentruotis ties žuvininkystės sektoriaus reformą. Taigi bet kokie jūsų pasiūlymai ir teigiami ir neigiami turėtų būti pateikti sutarties rėmuose. Komisijos viena iš užduočių yra saugoti ir užtikrinti sutarties įgyvendinimą. Dėl jūsų pasiūlymo suteikti tam tikro lankstumo valstybėms norėjams. Taip suprantu, kad situacija, pavyzdžiui, Suomijoje yra visiškai skirtinga nuo situacijos Britanijoje, Bulgarijoje, Viduržėme jūros regione, Italijoje ir taip toliau. Taigi, mūsų pasiūlyme tai atsispindi, nes mes kalbame apie decentralizaciją ir norime, kad sutartis tik nubrėžtų pagrindinės gairės ir kad valstybėms narėms būtų suteiktas tas būtinas lankstumas. Taip pat, kai kalbame apie tiesinės priemonės, valstybės narės turės teisę pačios nuspręsti ir pasirinkti, kokias techninės priemonės naudoti. Ir tai yra svarbus ir didelis pakeitimas. Suprantu, kad galbūt jūs norėtumėte dar daugiau. Gal norėtumėte kažkokių tai techninių priemonių numatytų konkretiems regionams. Pavyzdžiui, techninių priemonių taikomų Baltijos regionui. Bet ir žinoma, dėl regiono ir taikomų priemonių reikėtų sutarti. Ir manau, kad mes jau turime geros patirties, kad susitarti įmanoma. Lenkija, Vokietija, Suomija gali tartis tarpusavyje ir apsispręsti. ar galime kalbėti apie didesnį laisvumą. Galime, jeigu tai išliks sutarties rėmose, kaip minėjau. Kaip jau minėjo Lordų rūmų atstovas, reikia įvertinti ir jeigu pasiūlymus, ir jeigu pasiūlymų yra pritariama, žinoma, reikia ir aš esu pasiryžusi jam pritarti ir turbūt kiti. Taip pat reikia kreiptis į regioninius patariamuosius komitetus. Taip pat turėsime tokį komitetą Juodosios jūros regionui. Tiek būtų dėl regionalizacijos. Dabar dar vienas jautrus, sudėtingas klausimas pertekliniai pajėgumai. Ar jie yra ir kokie jie yra. Jeigu kalbame apie Bretanę, ten perteklinių pajėgumų nėra. Aš ten buvau ir manau, kad ten perteklinių pajėgumų nėra. Bet jei kalbame apie Prancūzijos laivyną, kalbu ne tik apie pakrančių žvejybą. Turime labai daug Prancūzijos laivų, didelių pramoninių laivų, nekalbu čia apie tuos smulkiuosius žvėjus, kalbu apie didelius laivynus, kuriuoms tenka milijoninės išmokos mokesčių mokėtojų pinigų. Čia tikrai mes nekalbame apie tos mažyčius laivus smulkiuosius žvėjus. Jeigu numatysime išimti smulkiesiams žvėjams perleidžiamos žvejybos lengvatoms, Tai ka, mes čia kalbame apie 80 procentų. Bet tuomet 60 procentų iškrovimų, iš tikrųjų 60 procentų iškrovimų yra atliekama 20 procentų laivų, tų didžiųjų laivų. Tokia yra realybė. Nežinau, ar komunistai, socialistai ar liberalai nesu, negali suprasti to paprasto fakto, kad 20 procentų laivų yra sužvėjoja ir iškrauna 60 procentų visų sugaunamų žuvų. Taigi, kalbėkime, kaip geriausia būtų pasielgti. Tikrai aš nesakau ir neplanuoju sulygintis mažų smulkių žvėjų su tais dideliais pramoniniais žvėjais ir laivais. Taigi reikia galbūt kalbėti apie tų smulkių žvėjų apibriešti. Iki šiol mes naudojame apibrėžimą, kur kalbėjome apie naudojamą įrangą ir laivo ilgį - 12 metrų. Ir selektyvę žvejybą į laivus, kur nebuvo velkamosios įrangos. Leiskite man paaiškinti. Visų pirma, reikia mums labai aiškios apibriešties, kuri būtų, kurią būtų galima kontroliuoti. Galime kalbėti apie konkrečias zonas, apie žvejybos teritoriją, nutolimą nuo kranto, bet ar galėsime tai kontroliuoti? Taip, yra tam tikrų problemų, kai kalbame, pažiūrėjau, apie išmetimus į jūrą, kad sunku yra kontroliuoti šį dalyką ir dėl to mums reikia konkrečių parametrų. Ir galiu jūs patikinti, kad bus numatytas specialus finansavimas mažiesiams žvėjams, smulkiesiams žvėjams. Ir čia mes kalbame apie 80 procentų žvėjų. Jeigu pakeisime kažką, pakeisime apibriežti, tuomet jau kalbėsi apie, apie 90 procentų laivyno. Taigi, siūlyčiau nieko iš esmės nekeisti ir tą apibriežti palikti tokią, kokią naudojame iki šiol. Toliau dėl pasiūlymo dėl pasiūlymo užtikrinti ir rezervuoti tam tikrą lėšų dalį smulkiesiams žvėjams. Turiu pasakyti, kad daugelis valstybių narių nepritarė tam pasiūlymui specialiai numatyti specialias išimtis tiems smulkiesiams žvėjams. Daug kas tam nepritarė. Labai atvirai jums sakau. Tokia yra padėtis ir jūs nuspręsite. Aš pasiūlysiu, o jūs nuspręsite. Jūs priimsite sprendimą komitetuose, plenariniuose posėdžiuose. Taigi visiškai atvirai noriu su jumis kalbėtis. Jeigu manote, kad yra kažkokia geresnė išeitis, prašom, siūlykit. Mes manome, kad smulkiuosius žvėjus reikėtų geriau finansuoti, numatyti jiems išimtis iš perleidžiamo žvejybos lengvatų sistemos, nes mes čia kalbame apie 80 procentų visų laivų, visų žvejų. Mes tikrai nenorime, kad čia būtų įtraukiami kažkokie privatus bankai. Mes kalbame apie žvejybos sektorių, žvejybos pramonę, apie vyriausybę ir valstybių teisę į žuvie, žuvininkystės išteklius. Kiekvienai valstybė galės suteikti tam tikram laivynui ar laivui teisę sugauti tam tikrą kiekį žuvų. Taigi, ar mes norime daugiau saugiklių ar ne. Ta taip pat noriu su jumis aptarti. Mes čia tikrai nekalbame apie kažkokius bankus ir fondų finansavimą. Mes čia kalbame apie laivų savininkus ir teisę prekiauti, la, esant labai griežtoms sąlygoms biurokratija ir administracinė našta. Taip, aš visiškai pritariu, kad reikia mažinti biurokratinį aparatą ir jeigu turite kažkokių konkrečių pasiūlymų dėl šio dalyko, mielai juos išklausysiu. Taip suprantu, kad reikia realistinių pasiūlymų, kad reikia numatyti realistišką tvarkaraštį ir tikrai manau, kad mums pavyks dėl to sutarti, mums reikia rasti būdą, kaip būtų galima įgyvendinti draudimą išmesti į jūrą žuvis viduržėme jūros regione ir kitur. Atvirai pasakysiu, kas dabar vyksta viduržėme jūroje. Negaliu pasakyti, kad ten labai daug žuvų išmetama į jūrą. Ten yra vykdoma mišri žuvininkystė ir kai turime mišrę žuvininkystę, tuomet žuvų išmetama mažai, bet šiaurėje daugiausia susidurime su šia problema. Bet viduržėmio jūroje yra kita problema – Vidužėme jūros regione yra valgomos ir vartojamos ir mažos žuvis, pačios mažiausios. Čia yra problema. Štai dėl ko mes norime, kad būtų tai uždrausta, nes mes nes viduržėme jūros regione valgomas pačios mažos, mažiausios neužaugę žuvelės ir kalmarai ir mes norime tai sustabdyti. Mes norime, kad ištekliai tu atsikurtų, jie turi teisę atsikurti. Taigi štai kokia yra problema Vidužėmio jūros regione ir turime dirbti kartu ir ieškoti realių išeičių. Turime dirbti kartu, kad sustabdytumėme rinką neužaugusių mažų žuvų. Sulaukiau pasiūlymų iš Italijos, Prancūzijos dėl mišrios žvejybos. Labai uh, gerai padiskutavome su Italijos ministru. Noriu pasakyti tik vieną. Rinkos mažoms neužaugusioms žuvims būti neturi. Dėl viso kito galime kalbėtis. Finansavimas. Štai ką mes siūlome dėl finansavimo ir naujojo fondo. Mes norime, kad lėšos būtų paskirstytos geriau tam, kad būtų pasiekta užsibrieštų rezultatų, kad viskas būtų efektyvu. Mes remsime laivyno modernizavimą, bet tai nereiškia, kad mes skatinsime perteklinius pajėgumus. Mes remsime, pavyzdžiui, naujos įrangos įdėgymą, naujos įrangos, kuri užtikrintų mūsų tikslų pasiekimą. Mes taip pat remsime specialius mokymus, profesinį mokymą. Štai kam skirsime tuos pinigus. Tikrai neskirsime pinigų, kad būtų statomi dar didesni laivai. Šią klaidą darėme praeitie, nebegalime kartoti tų pačių klaidų. Mokesčių mokėtojų pinigai yra labai vertingas išteklius. Jeigu vis daugiau skirsime pinigų dar didesnių laivų statybai, mes tikrai ne, ne, mums tikrai nepavyks išvengti tų perteklinių pajėgumų. Taigi reikia ieškoti kitų būdų. Ir mes tikrai planuojame padėti žvėjams išgyventi šį pereinamąjį laikotarpį. Tikrai galbūt nepakankamai gerai išsakau visas idėjas, bet reglamente numatyti specialus reikalavimai dėl ženklinimo, taip pat papildoma parama gamintojų organizacijoms, mažiesiams, smulkiesiams žvėjams, viskas yra čia mūsų teisės akte. Galbūt aš nepakankamai aiškiai viską paaiškinu, tad pav bandysiu pavyzdžiais iliustruoti. Šiais metais pramoniai Mes planuojame suteikti 135 milijonus eurų daugiau, nes kai kuriuose regionuose ištekliai atsikuria. menkių ir ančiuvių ištekliai atsikūrė. Kodėl taip nutiko? nes dirbome kartu ir padėtis pagerėjo. Jeigu taip dirbsime ir toliau, jeigu vadovausimės gera geros valdysenos principais, galėsime teikti dar daugiau pinigų ir pasiekti tikslų. Aš kilusi iš to šalies, kuri dabar susiduria su didelėmis problemomis dėl krizės. Galime pasakyti, kad Graikija dabar yra ciklo viduryje. Mes problemas visas žinome, suprantame, bet būtina tas problemas spręsti. Negalime visko palikti taip, kaip yra ir taip, kaip buvo iki šiol mūsų žvėjams reikia pokyčių. Tai yra vienintelis kelias. Atsiprašau, pirmininkė, kad tiek ilgai kalbėjau, tikrai labai lauksiu jūsų raštu pateiktų pasiūlymų dėl reglamento ir visų kitų jūsų idėjų, kurias norite man pasakyti. Dar kartelį pirmininkė dėkoju, kad suteikėte progą ateiti čia ir aptarti šį svarbų klausimą ir susitikti su nacionaliniu parlamento atstovais. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė, už pasisakymą ir už tai, kad atvykote į mūsų darbą. Na, kaip visuomet trūksta laiko, teskime darbą. Patys matome, kad tikrai laikas bėga. Ir perkime prie pirmų dalies dėl pagrindų. E, dėl pagrandamento ir pirmiausia suteiksiu žodį poniai Ulrikiai Rodus. Apie 10 minučių, po to galėsime užduoti klausimų. Jau dabar yra 20 klausimų, poniai Rodus. Ir aš visuomet labai griežtai žiūrėsiu laiką, nutrauksiu, jeigu per daug kalbėsite, nes tikrai laiko visuomet trūksta. Pirmiausia žodis poniai Rodus, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Ponios ir ponai. Labai džiaugiuosi, kad galiu susitikti su nacionalinių valstybių ekspertais ir pakalbėti apie bendros žuvininkistės politikos reformą. Bendros žuvininkistės politika praeitie buvo nustatoma tik tai vykdomosios valdžios. Europos komisija, Europos vyriausybės kartu nustatydavo šios politikos rėmus. Ir nėra jokia paslaptis, kad ši politika nebuvo labai sėkminga. Tam yra daug priežasčių. Viena iš tų priežasčių yra tokia, kad vyriausybės ir, ir tie visi biurokratiniai aparatai paprastai neturėdavo per nelik didelio noro ką nors keisti. Be to, vyriausybės dažnai nemasto europiniais masteliais. Tačiau mūsų politika tik tuomet bus sėkminga, jeigu mes viską matysime globaliai. Kaip žinome, žuvis nesilaiko nacionalinių valstybių sienų. Todėl mums reikia bendros žuvininkystės politikos. Mes žuvininkystės komitetas esame labai tvirtai nusiteikę reformuoti šią politiką, drąsiai ją reformuoti ir todėl Europos parlamento dalyvavimas reformuojant šią politiką yra puikus šansas, puikia galimybė sukurti naują, ambicingą, progresyvę politiką. Tačiau vieni mes nieko nepasieksime. Mums reikia nacionalinių parlamentų paramos ir kartu su Europos parlamentu nacionaliniai parlamentai turi veikti iš vien. Todėl aš noriu jūsų paprašyti, stebėkite savo vyriausybės, žiūrėkit, ką jos daro, stenkitės, kad vyriausybės ne tik kurtų savo valstybei naudingą politiką, bet kurtų tokią politiką, kuri būtų naudinga visai Europai porą žodžių apie įstatymų leidybos procedūrą. Gegužės pradžioje pateiksiu savo pranešimo pasiūlymą, į jį bus įtraukti visi mūsų pakeitimų pasiūlymai skirti komisijos dokumentams. Tuomet mano kolegos pateiks kitus pakeitimus, naujus pakeitimus mano pranešimui. Mėginsime parengti gerą kompromisą iš visų šių pasiūlymų, o birželio mė... Liepos mėnesį mūsų komitetas balsuos dėl mano pranešimo. Dabar esu sukūrusi tik tai tokį darbinį dokumentą, kuriame atsispindi pagrindinės mano idėjos. Šis dokumentas yra mūsų diskusijų pagrindas, tai nėra nieko daugiau, nėra jokių įsipareigojimų. Aš džiaugiuosi kiekvieną jūsų pastabą, jūsų kritiką, jūsų pasiūlymais, kad galėčiau parengti kuo geresnį pranešimą. Na, o dabar norėčiau pakomentuoti svarbiausius savo darbinio dokumento elementus. Aš pateikiu 35 konkrečius pasiūlymus, jie yra sunumeruoti ir jie yra išryškinti riebių šriftų. Dėl MSI, didžiausio leidžiamo tvaraus sugauti e, kiekio, mes turime būti realistai, bet neatsisakyti ambicingų tikslų. Todėl aš siūlau į pagrindų reglamentą nu, užrašyti tokius žodžius, kad mm, biomasės ištekliai turi pasiekti MSI lygį. Aš šiek tiek pakeičiau komisijos formuluotę ištekliai iki 2015 metų turi pasiekti MSI lygį ten, kur tai yra biologiškai įmanoma, kadangi kai kuriems resursams tai yra neįmanomas pasiekti tikslas. Ir nereikia kelti savo tokių nerealistinių tikslų. Tuo pačiu metu pagrindų reglamentas turi būti kuo konkretesnis ir kuo labiau įpareigojantis. Todėl siūlau, kad žuvų mirtingumas dėl žvejybos būtų sumažintas iki MSI kiekio iki 2015 metų. Tai turėtų būti įrašyta į pagrindų reglamentą kaip privalomas tikslas. 2015 metai kaip tikslas vis, e, vis, so visiems resursams yra visiškai pasiekiamas, kuo greičiau mes atstatysime resursus, tuo daugiau žuvies galėsime sugauti. sugauti. Žinoma, sugavimo kvotų Kvotas reikės sumažinti pradinėje fazėje, kai kuriems resursams tą teks padaryti pakankamai drastiškai. Be to turėsime laikinai finansiškai remti žvėjus, nes turime neleisti, kad dėl pereinamųjų priemonių sužlugtų nors viena žvejybos įmonė. Dėl išmetimo draudimų, žinoma, jis yra prasmingas dalykas iš principo. Kodėl? Todėl, kad Pirmiausia, galime sugauti ir iškrauti daugiau žuvų tokiu būdu. Antras dalykas, visas sugavimas patenka į kvotą ir tik tai taip įmanoma prasprotingai, racionaliai valdyti išteklius. Trečias dalykas, duomenys bus daug tikslesni. Tačiau draudimas išmesti turi būti realus, realistiškas įgyvendinamas, neturi tapti kontraproduktyvus, tai yra neturi tapti trikdžių žvejybai. Uh, Jis turėtų būti nesusijęs su žuvų rušimis ir turėtų būti įvedamas palaipsniui. Todėl žvejybos įmonės galės atitinkamai žingsnis po žingsnio prisitaikyti prie naujų reikalavimų. Be to, žuvininkistės įmonėms, kurios kurioms toks išmetimo, e, žuvų išmetimas yra kontraproduktyvus dėl to, kad daug išmetamų žuvų ir taip išgyvena, turėtų būti nustatytos atskiros taisyklės. Gali tai būti padaroma ir deleguotų teisės aktų pagalba. Tačiau iš pradžių reikia nustatyti, kad bendrai visiems galioja išmetimo draudimas ir tada kai kuriems padaryti išimtis, o ne atvirkščiai. Tarpinėme dokumente aš pateiksiu taip pat pasiū, pateikiu pasiūlymų, kaip galima būtų perdalinti kvotas tarp valstybių narių ir šie pasiūlymai yra diskusijų išeities taškas. Kartu su taryba mes turime stengtis rasti protingą, teisingą sistemą. Ir tai, kaip minėjau, yra tik tai diskusijų pagrindas. Na ir paskutinė tema yra perleidžiamos žvejybos koncesijos. Čia irgi reikia protingų sprendimų Tačiau negalime užmerkti akių prieš faktą, kad e, individualios kvotos turi savo privalumų. Ir aš tikrai pabrėžiu dar kartą žodį individualios kvotos, bet ne individualiai perkeliamos kvotos. Kvotų laikymasis valstybėse narėse gali būti kontroliuojamas geriau tais atvejais, kai tai yra individualios kvotos, o ne tada, kai tai yra bendra kvota visai valstybei. Tokiais atvejais valstybės narės norėdamos įgyvendinti šią sistemą, jos turėtų kuriam laiku uždaryti visas žvejybos įmonės. Bet to dar yra tas, ta problema Race of the Fish e, pavadinimu, kadangi visi žvėjai stengsis sugauti kuo daugiau žuvų iki to uždarimo ir plauks į jūrą ir blogomis sąlygomis ir tikrai gali kilti daug problemų. Tuo tarpu įvedus individualias kvotas, pats žvėjys nuspręs, kada jis žvejoja ir kaip jis tą savo kvotą surenka. Dėl priekybos, aš manau, kad priekyba privaloma turėtų būti tik tai ten, kur yra pertekliniai pajėgumai ir kur valstybės narės nesėmė jokių priemonių, kad sumažintų tuos pajėgumus. Bet to perteklinius pajėgumus reikia iš naujo apibriežti. Pajėgumai uh, turėtų būti apibrėžiami kaip galimybė gaudyti žuvis, pajėgumas gaudyti žuvis, tačiau neturėtų būti apibrėžiami pagal motoro e, kubatūrą ar laivo ilgį. Gebėjimas gaudyti žuvis priklauso ir nuo žvejybos įrangos, ir nuo kitų faktorių. Be to mes turime įvertinti savo žvejybos įmonės ten. Tos įmonės, kurios tikrai turi didžiulių pajėgumų perteklių, jos turėtų būti įpareigotos tą perteklių mažinti. Manau, kad čia galima būtų įvesti tiesiog tą vadinamąją TFC sistemą ir tai būtų visiškai geras sprendimas. Jeigu valstybė narė įrodo, kad ji mažina savo pajėgumus be TFC naudojimo, tai tada ta valstybė narė TFC ir neturėtų būti taikomas. Taigi aš sutinku atsisakyti privalomosios TFC sistemos, tačiau tik tai su ta sąlyga, kad pajėgumai bus įvertinami ir tais atvejais, kai jie tikrai bus pertekliniai, jie bus mažinami. Dar vienas punktas - regionalizacija. Čia yra esminis dalykas tie daugiamečiai planai. Tam, kad pasiektume savo bendrausios žuvininkystės politikos tikslus, reikia kuo geriau įtraukti politikos sprendimų prieimėjus į šį procesą. Ir tie planai čia yra būtinas aspektas. Mes turime bendradarbiauti su regioninėmis organizacijomis, kurdami tuos daugiamečius planus. Mes turime įtraukti tuos, e, tas regioninės tarybas, e, patariamasias tarybas ir organizacijas, žvėjų organizacijas, taip vadinamosius RAKS, į šiuos procesus. Valstybės narės turi būti įpareigotos bendradarbiauti vienas su kita, kai priima kažkokias nacionalinės priemonės ir jų bendradarbiavimą galėtų koordinuoti komisija. Mes, kaip komitetas, paprašysime savo teisės tarnybos pasižiūrėti, ar nebūtų įmanoma dar labiau sustiprinti regioninį aspektą. Aš esu įsitikinusi, kad mes turime stengtis kuo daugiau padaryti vietoje ir kuo daugiau sprendimų priimti vietoje konkrečiuose regionuose ir kuo mažiau stengtis reglamentuoti problemas iš Briuselio. Mano dokumente taip pat yra atskiros atskiri skyriai skirti juodajai jūrai ir viduržėmio jūrai, kadangi šių jūrų situacija skiriasi nuo likusiųjų vandenų. Čia daugiausia žvejojama pakrantėse, arti pakrančių, taip pat e, nedažnai žvejoja įvairių valstybių laivai vienoje zonoje. Taip pat ir laivai yra daug mažesni, lyginant, sakysim, su žvejyba Atlanto vandeninė ir panašiai. Todėl mums reikėtų papildomų reformą išbaigiančių nuostatų skirtų šiam regionui. Sakykime, galima būtų reikalauti sudaryti tokius e, žuvininkistės įmonių sąrašus tam tikrose uždarose žvejybos zonose. Be to reikia skatinti akvakultūros plėtotę. Aš norėčiau dar pasakyti vieną dalyką, kad pritariu visiems tiems, kurie kalbėję sakė, jog reikia ypatingo požiūrio ir ypatingų taisyklių smulkiesiems žvejams. Ką tai reiškia maža žvejybos įmonė, smulki, nedidelio masto žvejybos įmonė? 22 mano pas, dokumento pasiūlymas būtent apie tai ir kalba, kas yra ta nepramoninė žvejyba. Man atrodo, kad reikėtų atsižvelgti į kitus kriterijus, negu kad laivo ilgis. Tai galėtų būti įmonės dydis, tai galėtų būti apyvarta pagal laivus ir panašiai. Kriterijai turėtų galioti visoms valstybėms narėms ir būti visoms vienodi. Labai džiaugiuosi būsimą diskusiją, džiaugiuosi jūsų išsakytomis nuomonėmis. Galite jas atsiųsti ir raštu, jos tikrai palengvins man gyvenimą. Daug kas jūsų jau atsiuntė man savo nuomonę, atėjo, buvo atėję pas mane į, į biurą, diskutavo su manimi, kviečiu visus tą padaryti, labai ačiū. Dėkuoju, ponė Rodest. Na ir dabar pradėkime klausimų raundą. Dar sėkiai pakartosiu laikykitės e, skirto laiko, nes kitai nepavyks visiems pasitikti, sutilpsime laiko. Ponas Larsonas iš. Och hennes förslag. Švedija. Ačiū. Aš remčiau komisarės pasiūlymą dėl politikos reformos. ES žuvininkystės politika lygi šiol uh, nebuvo sėkminga, mes nelik išnaudojame išteklius, tačiau mūsų politika neturi pamiršti ir ekonominių, ekologinių bei socialinių faktorių. Visa tai turi būti išdalinta šiems trims ramščiams, tačiau reikia atsižvelgti į kai kuriuos ramščius labiau. Man labiausiai rūpėtų ekologiniai klausimai. Mes dažnai neįvertiname kai kurių aspektų susijusių socialiniais ir ekonominiais uh, aspektais, tačiau visų pirma reikia atsižvelgti į aplinkosaugą. Todėl labai svarbu iki 2015 metų įgyvendinti tą tvarų žvejybos principą, tvarę žuvininkystę. Ir aš iš principo pritariu tiems metodams, kuriuos jūs siūlote ir pritariu tam, kad tai turėtų būti įmanoma. Dabar dėl perleidžiamų žvejybos koncesijų. Manome, kad ši sistema teisinga ir tai, kas siūlė pranešėja, mums atrodo priimtina. Manau, kad tai, galėtų, tai turėtų būti ir nacionalinių valstybių užduotis. Dėl išmetimų draudimų, draudimų išmesti žuvis, kurie kartais yra neakon... turi tam tikrų ekonominių aspektų. Negali būti ekonomiškai, negali ekonomiškai apsimokėti išmesti žuvis, jas reikia atvežti į krantą. Ačiū dabar kolega Hulda iš Austrijos. Dėkuoju, pirmininkė. Kolegė Rodus, norėčiau Jums iš viso širdies padėkoti už Jūsų pateiktą dokumentą. Mes e, nesame jūro, neturime jūro, jūros pakrantės, bet mes propaguojame akvakultūrą, valgome daug žuvies, tai mums šita tema taip pat yra svarbi. Dėl biomasės ir žuvų resursų išsaugojimo iki 2015 metų mes esame įsitikinę, kaip ir minėjo komisarė Damanakė. Taigi mes esame įsitikinę, kad šiuos tikslus galime pasiekti, kad jų reikia laikytis. Tik tai man atrodo, kad būtų išmintinga nenaudoti žodžio biologiškai įmanomas, kadangi galbūt geriau būtų numatyti tokį principą kiekvienai rūšiai atskirai, bet aš manau, kad 2015 metai kaip pagrindinis tikslas, kaip pagrindinis terminas turėtų išlikti. Mes pritarėme taip pat kai, kai, tam, ką Jūs pasakėte dėl pajėgumų mažinimo. Pritarėme tam, ką Jūs pasakėte 18 punkte. Galbūt galėt, galima būtų dar įtraukti ir galutinę datą, iki kada laivynai turėtų būti uh, atitinkamai pakeisti, sumažinti, galbūt būtų galima pateikti ir kažkokias lenteles, laikotarpių lenteles, per kurias turėtų būti prisitaikoma prie naujų sąlygų. Dėl atskirai numatytų taisyklių ir paramos smulkiai žvejybai, nepramoniniai žvejybai, manau, kad kokybė, kuri garantuojama tokios, tokio pobūdžio mm, įmonėse, yra tikrai verta paramos, ją reikia skatinti ir mes tikrai, Austrija labai remtų tokią politiką. Baigdamas norėčiau atkreipti dėmesį į tokį dalyką, kad e, šis dokumentas yra labai svarbus žingsnis, kuriant skaidrę naują Europos e, žuvininkystės politiką ir skatinant akvakultūrą. Ačiū. Dėkuoju, dabar panas Milanas iš Europos parlamento. Ačiū pirmininkė. Per dvi minutės spėsiu pasakyti tik tai du dalykus. Pirma, ko trūksta, antras, kas neveikia. Ko šioje reformoje trūksta? Šioje reformoje trūksta nemažai dalykų. Mes kalbam apie žuvis, apie žvejybos įrankius, apie tikslus, bet nekalbam apie pačią jūrą. Nu, tuo tarpu man atrodo, kad pradėti reikia būtent nuo jos. Mes turime garantuoti, kad jūra pati gamintų daugiau tų išteklių. Jūra yra ekosistema ir mes turime taikyti tokį ekosisteminį požiūrį. Taigi ne tik apsiriboti MSI tuo tvariu didžiausiu leidžiamu sugauti kiekiu, tačiau skatinti pačios jūros atsinaujinimą. Reikia sukurti sąlygas, kad jūra pati galėtų duoti daugiau resursų ką tai konkrečiai reiškia. Pavyzdžiui, galima pratesti laikotarpį, per kurį negalima žvejoti. Galbūt tas laikas, tas laiko kriterijus galėtų būti pakeistas į erdvės kriterijų ir ne laikas, kurio negalima žvejoti, tačiau zona, kurioje negalima žvejoti. Taip kaip, sakykime, tam tikros moksleivio atostogos kurioje nors šalyje. Tiesiog nežvejojama. Ir viskas šito reformoje pasigendu, o kitas dalykas tai yra tai, kas neveikia. kol kas nėra įrodymų. kad jeigu bus sukurta perleidžiamų koncesijų rinka, tai bus sumažinti, sumažinta biurokratinė našta ir panašiai. Bet tokių eksperimentų mes jau darėme kartais tai tik tai padidina koncentraciją ir neatneša siekiamą efekto. Pamatėme, kad tradicinė žvejyba, kad e, to, tai, kas yra kultūros dalis, tiesiog mm, netenka egzistencinio pagrindo. Komisija prieš keletą mėnesių neatsakė į man užduotą klausimą, ar kas nors išmatavo, kaip bus sum pagerinta žuvinkistės padėtis. Dėkuoju, ponė pirmininkė, turiu e, tris klausimus, ponė Rudis, dėl ką, ką tik išdėsite. Pirmiausia, dėl e, tos pirmos temo, didžiausio leidžiamo sugavimo kiekio. Tai panašiai kaip ir kiti kalbėtai manome, kad e, jeigu numatysime didžiausius e, liaudžiamų sugebimų kiekį iki 2015 metų ir po to jis bus mažinimas, tai iš tikrųjų tai bus skaudus smūgis e, soc... žuvinkysės sektoriui socialiniu požiūriu, tai tikrai neprimtina. Taigi manome, kad tinkamiausia data būtų nuo 2020 metų. Labai E, mūsų parlamento frakcijai krenta į akis šis reglamento pasiūlymas, nes niekur, nei viename straipsnėje nekalbama apie tai, kad reikėtų valdyti žvejybos pastangas. Jeigu mes nusistatome e, specifinius tikslus vidutiniam ir e, ilgalaikiam laikotarpiui, tai vis tiek e, ne, nepavyks sukurti perleidžiamų koncesijų sistemos. Tai, ir, taigi manome, kad reikia įdėkti žvejybos pastangų valdymo koncepciją. Ir dabar turiu klausimą. Na taip, reikia įvesti mm, žvejybos pastangų e, kontrolę sistemą ir tai turi būti minima septintame straipsnė, apie išmetimus daugiau nieko nesakys, nes tai buvo pakankamai aptartas šis klausimas. Džiugu, kad e, tas draudimas bus įgyvendintas laipsniškai. O kai dėl pergleidžiamų žvejybos koncepcijų, tai nepritarėme komisijos pasiūlymui dėl to, kad būtų reikėtų apriboti šį perleidžiamą tarp valstybių narių. Aš manau, kad reikia, kuriant bendrą žvankysės politiką, atsižvelgti į bendros rinkos taisyklės ir negalime kažkaip išskirti žvankysės sektoriaus. Negali būti, kad šis sektorius neturės tokios laisvės uh, ir bus apsiribama nacionaliniu principu. Dėkuoju, negarsie. Pane Erbijo iš Prancūzijos senato. Merci, monsieur le président. E... Euh, Dėkuoju, pirmininkė. Dėl žvejybos, žuvininkystės politikos tvarumo mes visi sutarėme, bet socialinių klausimų taip pat negalime pamiršti, taip pat ir ekonominių aspektai neturi būti pamiršti. Mes turime siekti subalansuoto tikslo. Reikia stengtis geriau bendradarbiauti politikams, mokslininkams, ir kitiems suinteresuotiems asmenims iš žuvininkystės sektoriaus. Todėl pritariu, nu, kam iš to, ką sakė kolega prieš tai kalbėjęs, mes turėtumėm atsižvelgti į ekosisteminį požiūrį. Mums reikia įvesti naujų, naujų bendradarbiavimo modelių, turi, turi bendradarbiauti ekspertai, mokslininkai ir, kaip žinote, daug ES regionų jau dalyvavo bendrame duomenų rink, bendrose duomenų rinkimo akcijose, keitėsi gerąją patirtimį ir aš norėčiau paraginti komisiją skatinti tokio pobūdžio apsikeitimą patirtimi ir tokio pobūdžio e, dokumentų rinkimą ir ekspertų, mokslininkų įtraukimą į šios procesus. Reikia ir daugiau iniciatyvų į mokslo tyrimus, reikia stengtis taikyti tokias pasiteisinusias iniciatyvas tam tikrose regionuose, perkelti jas į kitus regionus, sakykime, mokslininkų paėmimas į laivą gali labai daug padėti. Tokia patirtis parodė, kad visiems iš to yra labai daug naudos. Kol kas tokie eksperimentai dar yra labai nedidelio masto, bet jau dabar jie rodo, kad juos, kad juos labai naudinga atlikti, kad juos galime uh, perkelti ir į kitų valstybių narių patirtį. Išmetimas yra, ge, išmetimo draudimas yra geras dalykas, tačiau jis turi būti progresyvus, mes negalime visiškai uždrausti išmetimo. Tam reikia sukurti diferencijuotą sistemą. Bet to būtų gerai atlikti poveikio vertinimą šioje srityje. Mes galime pateikti geresnių techninių, selektyvių pasiūlymų, galime uh, kažkokius nustatyti taisyklės tiek laiko atžvilgių, tiek teritorijų atžvilgių, galime numatyti kvotas tam tikroms rūšims, galime taikyti lankstesnius kriterijus, kai dėl laivų dydžio ir panašiai. Mūsų regione nuolat kartuojama tokia mintis, e, kad pačiame, reikia nuspręsti, sakysim, dėl žuvų dydžio pačiame laive, o ne krante. Dėkoju, pirmininkė. Kolegos, dabar turime galimybę pateisinti europiečių viltis. Ir ko tikisi Europos piliečiai? Jie tikisi, kad jūros bus netuščios, kad ten karaliaus ne tik medūzos. Turime atkurti žuvų išteklius ir užtikrinti, kad jūros bus sveikos vertėjo vartotojams to reikia. ES valstybių laivai žvejoja visose vandenyse ir Europoje mes galime pasiekti ekonomiškai tvarios pramonės. Galime atkurti žuvų išteklius. Turime atkurti europinius žuvų išteklius, kad pasiektume visų trijų užsibrieštų tikslų. Labai geras būdas pasiekti to yra numatyti SMI tikslą 2015 metams. Daug kas sako, kad didžiausias sugaunamas kiekis yra neįmanomas 2015 metams, bet aš manau, kad tai yra netiesa. Prašau manau, kad galime pasiekti to MSI tikslo iki 2015 metų. Jeigu mes sumažintumėme mūsų sugavimus 20-25 procentus ir atsikurtų tie žuvų ištekliai ir tuomet ekonomika žuvininkystės rytyje būtų tvari ir stipri ir tuomet Europos žvėjai ir piliečiai galės laisvai žvėjoti ir užtikrinti sugaunamų žuvų. Kiek reikia laikytis to? Siglione, del Senado italiano. Dėkuoju, ponė Kasiljonė iš Italijos senato. Sarò brevissima per il tempo. Io credo che non possiamo uh, parlare di sostenibilità. Vienas dalykas dar prieš patį pasisakymą. Jeigu kalbam apie tvarumą, tai neturime pamiršti ir pačių žvėjų, jų šeimų, tų žmonių, kurie gyvena iš šio darbo. Na, o dabar mano e, pasisakymas dėl reformos. Mes pasisakome prieš perleidžiamąjų žvejybos koncesijų sistemą. Manau, kad viduržėmio jūro zonoje tai bus visiškai neįmanoma. Tai kažkaip tai turi būti susijęta su kiekiais, kiekiai turi būti dar apibriežti. Manau, kad atsižvelgiant į ypatingas viduržėmio jūros sąlygas, reikėtų pačioms valstybėms narėms leisti nustatyti, kokią sistemą jos taikys. Kitas dalykas dėl smulkių žvejybos įmonių. Manau, kad visos reformos silpnasis punktas yra būtent smulkus žvėjai. Maž, nedidelio masto žvejyba. Mes negalime taikyti kriterijaus, kuris apsiribotų tik tai to, tais laivais, laivų ilgių 12 metrų. Reikia papildomų kitų kriterijų. Nacionalinės valstybės taip pat turėtų taikyti savo ruoštų prie, kažkokias priemonės, kurios padėtų palengvinti socialinę naštą atsirandančią žvėjams dėl reformos. Mes negalime dar labiau apsunkinti žvėjų ir jų šeimų gyvenimo. Negalime nutraukti valstybinę arba ES paramą šiame sektoriuje. Kai kalbam apie daugiamečius planus, kaip tik buvo apie tai šnekama, kad tokia parama turėtų būti su to susijęta, taigi tai yra labai svarbu. Be to reikėtų finansuoti ir tuos laikino uždarimo laikotarpius iš ES lėšų. Ačiū. Dabar ponas Gabriel iš Kipro. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την Dėkuoju. Smulkių žvėjų likimas mums kaip priečiams labai rūpi. Siekdami pas savo bendros žuvininkystės politikos tikslų mes turime prisimti ilgalaikius įsipareigojimus. ES valstybės turėtų elgtis taip, kaip mes tą darome, tai yra įsipareigoti ilgalaikį laikotarpiu. Kita vertus, mes neturime pamiršti ir ne ES žvėjų. Dabar ponas Galager iš Europos parlamento. Uh, thank you, President. President. Ponas Galahar, Europos parlamentas, dėkoju pirmininkė. Pasistengsiu trumpai pasisakyti džiuguosi turėdamas galimybę užduoti keletą klausimų poniai Rodost. Akivaizdu, kad po reformos sumažės darbo vietų. Ir turėtumėme pagalvoti, kaip padėsime tiems, kurie neteks darbo. Airijoje nepritarėme perleidžiamos žvejybos lengvatoms. Tai yra nacionalinis išteklius ir negalima juo priekiauti, pardavinėti ir išnuomoti 15 metų. Mes norime, tikiuosi, kad taip nebus, bet norime, kad būtų užtikrinta tam tikra apsauga jeigu kalbame apie verslo uždarimą laivų išmontavimą, tuomet reikėtų tam tikrų garantijų pramoniai. Keletą metų matome štai kokią situaciją. Mažėja mažų uostų, smulkių žvėjų. Aš esu įsitikinęs, kad reikėtų užtikrinti ir apsaugoti tuos mažuosius uostus. Būtent tuos, kurie be paramos negalėtų išgyventi. Nes jau pakankamai tų mažųjų uostų praradome. Manau, kad mes čia per kukliai kalbame. Mes suvartojame per 40 svarų arba 20 kg žuvies. Ir reikia apie tai garsiai kalbėti, apie tuos išmetamus žuvų kiekius. Reikia spręsti sugaunamų ruonių klausimą, tai yra labai svarbi tema. Heldere taal, uh, Frank. Ačiū. Šlandrijos parlamento. Ačiū, ponė Rodus, Jums už labai aiškius žodžius. Mes pritarėme Jūsų kertinėms tezėms. Aš manau, kad žuvininkystė turi tapti tvaresnė, tausesnė, tačiau ir išimčių nereikia užmiršti. Reikia atsižvelgti į tai, kad mišri žvejyba yra kitokio pobūdžio žvejyba. Mes nenorime prisirišti prie 2015 metų termino, kadangi neturime jokių mokslinių įrodymų, kad tai yra įmanomas pasiekti tikslas. Manau, kad tą laikotarpį reikėtų pratesti, jeigu to reikalauja socialinės bei ekonominės sąlygos. Kai dėl mišrios žvejybos Belgija sutinka, kad reikia stengtis vengti išmetimo kaip įmanoma labiau kvotų sistema ir iškrovimo įsipareigojimas būtų nebloga išeitis. Tačiau, kai kalbam apie smulkius žvėjus, o tokie yra ir Belgijos žvėjai, tai yra, būtų problematiška, kadangi jiems labai išauktų išlaidos. Moksliniai tyrimai yra tokia didelė problema, bet e, reikia tą finansuoti geriau. TFC arba žvejybos, perleidžiamas žvejybos koncesijos kol kas nėra gera išeitis, taip mano Belgijos žvėjai, kadangi taip mes padidinsime eksporto išlaidas ir apsunkinsime galimybės naujiems dalyviams patekti į rinką, kadangi koncesijų priekyba gali kai kuriuose valstybėse įgauti tikrai labai didelius mastus. Lamų parlamentas. E, nori padėti mūsų žvėjams, kurie žvejoja tik tai tam tikroje uždaroje zonoje. Ir žinoma, jeigu mes taikysime tokioms zonoms e, atskiras taisyklės, tai biurokratijos tokiu būdu nesumažinsime. Kitas klausimas, kaip mes kontroliuosime kiekvieną valstybę, jeigu kiekviena numatys savo atskiras priemonės savo tiems nedideliems e, laivams ir smulkiems žvėjams. Kitas dalykas, apie kurį dar nekalbėjome, tai yra išorės dimencija. Išorės dimencija mes pritarėme komisijos poziciją. Ačiū. Dėkoju. E, dabar vadis poniai Rumfi iš Bundesrato. Dėkoju pirmininkė. Ačiū Jums pranešėję, rodus už Jūsų dokumentą. Aš jam labai daugeliu atžvilgių galiu pritarti ypač kai dėl pajėgumų mažinimo, dėl perleidžiamų žvejybos koncesijų įvedimo, dėl palaipsnio išmetimo įvedimo, aš manau, kad e, reikėtų taikyti ne principą pagal rūšis, bet e, tą principą, kurį jūs siūlote. Taip pat turėtų būti numatytos išimtys tiems, e, toms žuvų rūšims, kai išmetamos žuvys išgyvena Tai ypač taikytina krabų žvejybai ir krevečių žvejybai Viduržėmio jūroje bei Baltijos jūroje. Reforma neturi atimti egzistencinio pagrindo smulkiems žvejams. Kalbu apie šerių ir plekšnių žvejus Baltijos jūroje, kuriems nuolat mašinamos kvotos. Ir nesuprantu, kodėl turėtų būti e, netaikoma išmetimo nuostata viduržėmio jūrai. Pakrantės žvėjų problemos yra pernelyg mažai, jas pernelyg mažai atsižvelgiama dokumentuose ir visi kriterijai, kurie čia taikomi, tai yra tie 12 metrų. Manau, 12 metrų laivo ilgis, manau, kad to nepakanka, reikėtų šį pasiūlymą dar tobulinti ir nustatyti paramos sąlygas Manau, kad visiems vieno recepto mes tikrai nesugalvosime, nes žvejyba ir žuvininkystės regionai labai skiriasi vieni nuo kitų. Na, o mes esame pasiruošę toliau dalyvauti diskusijoje ir teikti pasiūlymus. Ačiū. Dabar ponas Kavik iš Europos parlamento. Ačiū pirmininkė, dėkoju Jums už teiktą žodį. Mėly kolegos, aš labai, aš, e, labai gėlistauju, ponė kolegė, iš Bundesrato. Aš esu visiškai prieš TFC arba per leidžiamų žvejybos koncesijų sistemos įvedimą. Aš manau, kad tai e, sukurs tokią rinką, kuri bus pagrindinė e, žaidėja ir nuspręs, apspręs visas kitas likusias sąlygas. Tai ves prie tam tikrų teisų koncentracijos ir gali būti, kad dominuojanti pozicija galės būti išnaudojama, ją bus galima naudotis e, neteisingai. Manau, kad tai reikš ir laivų skaičiaus sumažėjimą, ir uostų ištuštėjimą, ir galiausiai e, ištisų regionų nuskurdimą. Pane Dominakė sakė, kad yra kažkokios apsaugos priemonės, tačiau tos apsaugos priemonės, kurios dabar yra numatytos komisijos, jos prieštarauja vidaus rinkos sutartims ir ES sutartims, bent jau dabartiniu momentu. Galbūt aš ne visiškai tiksliai jūs supratau, tačiau iš jūsų žodžių suvo, suvokiu, kad jūs pasisakote už TFC, o man atrodo, kad jie nėra priimtina alternatyva. Taip pat reikėtų nepamiršti ir laivynų atnaujinimo problemos. Europoje laivų vidurkis yra 27 tonos, jie dažnai yra seni laivai, labai blogai, bloga įranga tuose laivuose ir esmė yra nedaug, nežvėjoti daugiau, bet žvėjoti protingiau, saugesniais laivais ir naudoti toks, daugiau selektyvinio pobūdžio žuvininkistės įrangą. Suprantama, kad jeigu nebus žuvų, tai neliks ir žvėjų, todėl žuvis reikia apsaugoti, bet neturime pamiršti ir socioekonominių aspektų, jie turi išlikti esminiai. Dėl išmetimų nenoriu daugiau čia kartotis, aišku, taip tikslas yra puikus, labai ambicingas, galime dar pagalvoti ir apie žuvų jauniklių gaudimo apribojimą, tačiau šiuo metu ne, neturime jokių galimybių iškrauti žuvis, kurios dabar yra išmetamos. Uh, Dėkuoju, pirmininkė. Keletą klausimų turėčiau. Ar jie nepritarė perleidžiamos žvejybos lengvatoms? Norėjome pasakyti, kad tai prieštarauja privačiam sektoriui ir viešųjų išteklių valdymui. Laivynai, skirtingų valstybių laivynai yra glaudžiai susiję ir reikia papildomų Taigi toks būtų mūsų pagrindinis rūpestis. Taip pat būtina konsoliduoti laivynus ir kalbėti apie tvarę žvejybą. Jeigu sumažinsime laivynus, jeigu sumažinsime laivų skaičių, tuomet likę laivai daugiau sugaus žuvies ir galbūt nepasieksime to tikslo sumažinti sugaunamų žuvų skaičių. Taigi mes labai laikomės tvirtos nuomonės, kad reikia numatyti labai didelį lankstumą dėl koncesijų. Mes taip pat nepritarėme numatytam grafikui. Grafikas turėtų būti numatytas derintis su privačiu sektoriumi, pramonės atstovais, nes numatytam tvarkarašiui įgyvendinti praktiškai yra neįmanoma. Kai kuriuose srityse galbūt galima to pasiekti, bet ne tuomet, kai kalbame apie mišrę žvejybą ir priedugnio žvejybą. Dėkuoju. Dėkoju, ponas Pupinis iš Lietuvos. Ačiū gerbiamam pirmininkui ir suorganizuotą diskusiją. Matosi, kad jinai tikrai svarbi, kadangi išsakyta labai daug prieštaringų nuomonių ir nuostatų. E, deja, taip pat e, norėčiau pasakyti, kad na, e, galbūt tvari žvejyba viskas tvarkoja su tuo, tačiau terminai kai kada iš tikrųjų gazdina, nes na, kai kada nusimatė per daug griežtus terminus įdėkti vieniems ar kitiems reglamentams, mes paprasčiausiai nesuspėjame, bet pridarome tam tikrų problemų, nes už visų tų reglamentų yra žmonės, kaip čia buvo minėta vietą. Iš tikrųjų ne tik žvėjai, bet ir perdirbamoji pramonė. Tai iš tiesų galima būti siekti tikslų, tačiau terminų griežtų nustatyti galbūt ir nereikėtų, kadangi dažnai nusistačius terminus laimi to šalis, kurios nesu, neskuba įgyvendinti tų reglamentų. Tokių pavyzdžių yra. Taip pat e, manau, kad ir dėl žvejybos koncesijos įgyvendinimo terminų. Savame suprantama, na, galima būtų sutikti, kad vidaus šaly, šalis galėtų pareguliuoti, e, perdavinėdama tam tikras kvotas, e, nesuspėjus vieniems e, ar kitiems žvėjams viduje šalies išnaudoti tų kvotų, tačiau vėlgi kalbėti apie kvotų perdavimą tarp šalių, tai tikrai, manyčiau, na, tikrai negalima. Nes e, problema gali būti su tuo, kad ekonomiškai stiprios šalis galėtų praktiškai sužlugdyti e, e, silpniau ekonomiškai šalių žvejybos sektorių, kadangi savai mes suprantama, žmonės, turėdami kvotas, visada linkia, na, lengvai uždirbti. Tačiau vėlgi, už tų kvotų taip pat stovi vietiniai žvėjai ir žvėjų komandos, kurios, na, taip pat nukentėtų. Nukentėtų taip pat ir socialinė prasme. Taip, kad manyčiau, vėlgi, neturėtų būti skubotumo, tuo labiau, kad ir koncesijų sistemos įgyvendinimui yra numatyti tos lėšas iš, iš jūrinių reikalų ir žuvininkystės fondo. Ir kuris, reiškia, praktiškai po 14 metų galima bus tik juo, tik juo pasinaudoti. Tai iš tikrųjų, manyčiau, kad, na, svarstytini klausimai visi geri, tačiau vėlgi forsavimas jų nepriimtinas. Ačiū. Dėkoju. Pone Faber van der Klaskov, e, Niderlandai. Um, niemand iš tebeigebą. Dėkuoju, pirmininkė. Niekas nenori, kad mūsų jūrose neliktų žuvų. Komisarė sakė, pažiūrėkime, iš kur e, bus, koks, ką daro mūsų jūros, kaip greitai jos atsistatys ir kiek mes galime žvejoti. Bet kas gali nustatyti, kaip ten viskas yra tose jūrose? ar jų būklė gerėja ar ne. Ta labai sunku padaryti. Komisija nori tvarios žuvininkystės būdus daugiau, sukurti daugiau darbo vietų, tačiau kas įrodys, kad dabartinės politikos būdų tų vietų tikrai bus sukurta? Ačiū. Muchas gracias. Doctor Hapak Kazan. Mm, Panas Hasan iš Bundestago. Dėkoju poniai Rodos už pranešimą, taip pat dėkoju ir poniai Damelakos. Iš tikrųjų reikia drąsių reformų, sutinku su tuo. Na, žinome, kad šiuo metu kvotas yra skirstumas vadovantis realivaus stabilumo kriterijami. Taigi man kila klausimas, kaip jeigu bus įves įdėktos perleidžiamos koncepcijos, kaip galima būtų užtikrinti E, kad išliktų radiatyvaus stabilumo sistemos, ypač jeigu toks perkelimas vyks ir tarp valstybių narių. Tai e, silpnins ES valstybių narių regioninę politiką. Aš esu iš Lesvigo Holšteino žemės ir e, pakrantė žvejyba prie Baltijos jūros ir Šiaurės jūros pakrančių pas mus yra labai svarbi. ES kol kad nepavyko um, išvengti pajėgumų perviršius ir ten, kur tie pajėgumai yra pernelyg dideli, tai gal tenka konstatuoti, kad nėra alternatyvių pajamų šaltinių žvėjams. Sudėtinga situacija. Taigi turime, galvodami apie pernelik didelių pajėgumų mažinimą, kurti ir regionę E, struktūrinę politiką tam, kad tai pavyktų. Neapsiribokime vien tik tai žvejybos sektoriumi. Taigi turėtume galvoje ne vien tik tais e, žuvų išteklius, bet ir žmonės, kurie gyvena iš žvejybos. Todėl labai svarbi yra tvari e, žvejybos politika. O dėl draudimo išmesti, tai sutinku, kad čia reikėtų orientuotis ne atskirą žuvų rušis, o apskritai visą žuvis svarbu, kad žuvis turėtų išlikimo šansą. Ir nebūtinai e, tos išmetamos žuvis visuomet išgyvena. Dabar panas Bedon iš Nacionalinės Prancūzijos asamblėjos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Būsima žunkystės, bendra žunkystės politika turi būti kuriama taip, kad um, būtų nustatomi tinkami laikotarpiai. 2015 metai nėra tinkamas laikotarpis nustatyti didžiausiam leidžiamam sugebimo kiekiu. 2020 metai yra daug tiks, tiksli, tink, tinkamesnė data. Na, Taip, reikia atsižvelgti tokius aspektus kaip socialinė žvėjų apsauga, tai kad jaunimas ateitų šią profesiją, kad būtų ekologiškumas užtikrintas, taip pat, kad nebūtų rinkos iškraipimo. Nu, dėl draudi, išmetimo draudimo, tai tai yra geras dalykas, bet gal jį bus sudėtinga įgyvendinti, čia viskas susiveda ir mažas kvotas. Ir aš manau, turėtume palikti tinkamus laikotarpius šios rytyje, o kai dėl žvejybos koncesijų perdavimo, tai nesutinkame, kad šios būtų perleidžiamas tarp valstybinių būdų, nes tai e, paskatins finansinės spekulacijas ir iš tikrųjų įvaris žvėjus į bankrotą. Aš manau, kad čia reikėtų atsižvelgti į solidarumo principą. Nu, ateityje. Tai formuojant žvinkystės politiką reikia nustatyti tinkamus laikotarpius tam, kad apsaugotume šios profesijos atstovus, žvėjus ir pramonę. Taip pat e, reikia vykdyti ir bendros rinkos organizavimo reformą ir stiprinti šiame kontekste gamintojus ir įdėkti tam tikrus rinkos reguliavimo instrumentus. Taigi, kai kalbame apie žuvininkystės politiką, galvokime ekologinius, socialinius aspektus ir bandykime mažinti įvežimus iš užsienio Latviją. Latvija var atbalstīt MSI pie. Latvija. Dėkoju, mes galėtumėme paremti numatytą palaipsnį didžiausių ilgalaikių sugaunamų kiekių užtikrinimą ir manome, kad reiktų tą daryti pamažu palaipsniui. Tokiu būdu galėsime sumažinti neigiamą poveikį žuvininkystės sektoriui. Reikėtų taikyti šprotam. Bet 2015 metų data nėra mums priimtina. Nes dar dabar visi ištekliai nėra išnaudoti. Taip pat turėtumėme kalbėti apie menkės. Atsižvelgti į maisto rinkos reikalavimus. Manome, kad reikia laikytis atitinkamų maisto sektoriaus pramonės reikalavimų. Negalime švaistytis ištekliais. Dėl kontrolės priemonių ir draudimo išmesti jūrą žuvis. Tai uždėtų papildomą naštą žvėjams ir kontrolės institucijoms. Galima kalbėti apie kamerų įrengimą laivuose, bet nemanome, kad tai yra labai tikėtina. Galime dirbti kartu su parlamentu ir ieškoti išeičių, kurios būtų visiems priimtinos. Tai yra, mes esame pasiruošę prisijungti prie bendrožės žuvininkystės politikos. Pone Bint, iš Bundes. Dėkoju, ačiū ir ponė Rodus už pranešimą. Aš jai pritariu didžiąją dalimi. Manau, kad yra išmintinga įvesti palaipsniui draudimą išmesti žuvis, bet to reikėtų tai susijęti su žuvų rušimis ir su tam tikrais e, žvejybos, e, su tam tikromis atskiromis žvejybos, mm, žvejybos rušimis. Bet to aš manau, kad reikėtų smulkės žuvis naudoti ne miltų gamybai, bet kažkokiam kitam tikslui, mytybos tikslui. Ir tokiu būdu galima būtų padidinti pajamas. Atsižvelgiant į resursų apsaugą, reikėtų pagalvoti, ką, ką geriau būtų tinkama padaryti su tomis smulkiomis žuvimis. Dėl pajėgumų mažinimo, jūs mano, kada jūs manote, kada bus toks procesas, toks, tokia procedūra, įvesta, kurie, kurios pagalba bus galima patikrinti, ar valstybės narės pajėgumai atitinka jos, e, jai suteiktas kvotas. Ir galbūt per pajėgumų mažinimą būtų galima, tą pajėgumų mažinimą būtų galima susijęti su valstybės narės konkrečiai sugaunamais žuvų kiekiais, o ne visiems taikyti mažinimą uh, ir tiems, kur, kur jo jau nebereikia. Be to, aš manau, kad nereikia taip visko vieningai riboti. Neturėtumėm e, riboti žvejybos tiems, kur nėra jokių mokslinių įrodymų, kad yra per nelik dideli pajėgumai ar yra sužvėjama per daug. Jūs neminėjote ir administravimo mokesčių, kurie turėtų būti pasirenk, gali pasirenkamai būti įvesti valstybėse narėse. Kaip Jūs manote, ar valstybės narės apskritai norės juos įvesti, nes tai iš, iš esmės iškreipys konkurenciją? Man atrodo, kad e, jeigu jau bus tokie mokesčiai, tai jie turėtų būti privalomai įvedami visose valstybėse narėse. Dėkoju. Ponas Vidalgo, jis Ispanijos iš Dėkuoju, pirmiausia, norėčiau pasveikinti komisijos dėl šios, šį komitetą dėl surinkto uh, bendro komiteto posėdžio, nes Ispanija, ypač Galicija, tai labai svarbus klausimas, labai svarbi reforma. Pirmiausia, e, pas, paminėsiu tuos klausimus, kuriam pritarė visos Ispanijos partijos. Tvari žuvininkystė labai rūpia visoms bendruomenėms, kurie gyvena iš žuvininkystės. Taigi labai svarbus tvarumas, be kita ko, ekonominis ir socialinis. Taigi turime formuoti taip žuvininkystės politiką, kad būtų apsaugoti ir žvėjai. Ypač tai labai svarbu, kai už užimtumas mūsų visuomenė yra labai aktuolus klausimas. Taip pat, aišku, reikia užtikrinti ekonominės veiklos diversifikaciją žankystės sektoriuje ir reforma turi būti racionaliai įtikinanti ir tvari. Atsižvelgime į visas rušis. Bet sudėtinga bus tai gyvendinti, bet Taigi siekime pirmiausia užtikrinti biologinį išlikimą toms rušims, kurioms kila pavojus, o po to ilgalaikėje perspektyvoje galvokime apie visas kitas rušis. O e, negalime klai tvir e, ir drastiškai taikyti prevencijos principo, o dėl draudimo e, išmesti, tai gal ir geras dalykas, tačiau jis turi būti gyvendintas planuotai per tinkamus laikotarpius laipsniškai, tam, kad sektorius nepatirtų dėl tos žalos. E, nes kitaip e, kils problemų, kurias bus labai sudėtinga išspręsti. Na, nu, šiaip sutinku su, su koncesijų e, perkelimu, perdavimu, bet reikia lankstumo tinkamų laikotarpių tam, kad tai nepakenktų sektoriaus tvarumui ir konkurencingumui. Na ir kita vertus, būtina išvengti, kad labai griežtai būtų taikomas tos koncepcijos bei šimičių pakrančių smulkos masto žvejybai, tradiciniai žvejybai. Taigi reikia diferencijuoti tarp pramoninės akvakultūros ir tradicinės akvakultūros, kuri gerbė aplinką ir daugiausiai skirta jūros gerybių surinkimui. Nepamirškime tų bendruomenių, e, kurios e, kaip tik ir užsimena jūros gerybių surinkimu. Dėkoju iš Bundes, sako panas Ratega. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos štai kalbėjusios abi kolegės iš Bundestago ir Bundesrato jau e, pasisakė kai kuriais klausimais ir aš nekartosiu to, ką jos sakė. Noriu pasakyti tik tai vieną pastabą. Mes lygi šiol esame gavę iš komisijos atitinkamus dokumentus ir iš daugelio diskusijų su kolegomis aš žinau, kad e, na, pastaraisiais mėnesiais e, komisija tiesiog nevi, daro mus į neviltį savo patiekiamais dokumentais. Jie nie, niekaip neišmoksta pateikti normal, normalių tekstų. Aš tiesiog negaliu sekti to, ką jie mums pateikia, negaliu tinkamai jo įvertinti. Aš labai džiaugiuosi, kad dabar ponia Rodus ir Europos parlamentas ėmėsi šio darbo, nes per tas dešimt minučių, kurias kalbėjo ponia Rodus, mes taip trumpai, aiškiai ir dalykiškai sužinojome visą reikalo esmę, nes dalykiškumas yra jos stiprioji pusė. Aš noriu paraginti visus nacionalinių parlamentų atstovus kreiptis į ponę Rodus, kalbėti su ją, pasakyti jai viską, ką norėjau šiandien pasakyti ir ką galėjau paminėti tik labai trumpai, nes būtent su ja mes galim tikrai dirbti, galime žengti į priekį, yra daugybė galimybių prasmingai ieškoti kompromisų. Taigi prašau visus paklausyti mano pasiūlymą. Dėkuoju. Na ir galiausiai ponas Gagneris iš Didžiosios Britanijos. Proposed... Jeigu pavyks įgyvendinti komisijos pasiūlymus, turime įgyvendinsime tvarias ekosistemas bet kaip paminėjo Lenkijos ir Airijos atstovai, negalime leisti, kad dinktų žuvininkystės sektorius. Prieš kelis šimtus metų nebuvo nei, nei GPS sistemos, nei variklių, bet mes sugaudavome 13 kartų daugiau žuvies savo vandenyse. Bet situacija pasikeisyti, nes mes nesilaikėme to ekosistemos požiūrio. O šiam požiūriui reikia regioninių regioninio požiūrio, kaip minėjo kolegė, žuvis plaukioja be pasų, jos, joms sienų nėra tam reikia numatyti atitinkamus apribojimus. Pavyzdžiui, Ispanijai Biskajos įlankoje minima 2015 metų data galima būtų kalbėti, kai kalbame apie ne apie atskiras rūšis, o apskritai apie žuvininkystę. Labai svarbu regioninė valdysena kuri turėtų remtis moksliniais duomenimis dėl MSI. Įgyvendinti MSI galima, jeigu mes remsimės mokslininkų duomenimis. Ir turime kalbėti ne tik apie komercinę žuvų rūšis, apie visas žuvų rūšis ir visus išteklius, nes tai yra svarbu visai ekosistemai. Taigi ekosistemai reikia mūsų bendradarbiavimo, regioninio požiūrio ir komisijos indėlio. Kągi, baigėme parlamentarų pasisakymą raundą ir dabar suteiksiu žodį kolegijai Rodas ir paprašysiu e, sureaguoti į klausimus ir bandyti apibendrinti e, tuos klausimus, į kuriuos galima atsakyti kartu. Ganz, ganz her. Dėkoju pirmininkė, ačiū visiems kolegoms ir kolegiams už jų pastabas, kurios tikrai yra man didžiulė pagalba. Daug ką pasižymėjau ir dirbsiu su tuo ateityje, o dabar labai greitai mm, pas, pasakysiu viską, ką manau apie tai, ką pasižymėjau savo lapelėje. Daug kas kartojosi, noriu pirmiausia pakomentuoti Austrijos kolegos pasisakymą. Ačiū Jums. Uh, už tą pastabą dėl 18 punkto, aš į tai atkreipsiu dėmesį, tačiau būčiau jums dėkinga, jeigu atsiųstumėte man visą tai raštu. Kolega iš Ispanijos minėjo, kad iki 2015 metų niekaip neįmanoma įvesti MSI ir aš tam pritariu, todėl aš kalbėjau apie FMSI savo pasiūlyme, o tai yra uh, kitokios rūšies, didžiausias tausus leidžiamas sugesti kiekis, kai kur dėl biologinių priežasčių nebus įmanoma įgyvendinti MSI iki 2015 metų. Ir todėl reikia diferencijuoti, įvesti kitokio pobūdžio leidžiamus sugauti kiekius susijęto su kitais parametrais. Dabar dėl e, perleidžiamų žvejybos koncesijų. Pasižiūrėkite 18 ir 19 pasiūlymą. Aš ten aiškiai pasakoma, kad jie gali būti įvedami, tos koncesijos gali būti įvedamos tik tuo met, kai valstybės narės priešinasi e, žvejybos pajėgumų mažinimui. Man visai nesvarbu, kaip valstybės narės tą daro, tačiau jeigu jos turi per didelius žvejybos pajėgumus, tai turi tuos pajėgumus mažinti, mes tą sakėme Mes to nedarėme praeitie, tačiau dabar turime būtinai tą daryti. Pasiūlyme pranešime, atitinkame pranešime, aš pateiksiu dar ir daugiau pasiūlymų. Mano nuomonė, TFC tai gali būti įvesti tik tai tuo met, kai valstybės narės priešinasi žvejybos pajėgumų mažinimui, bet tada jau jie turėtų būti privalomi. Pirmasis kolega, kalbėjęs iš Prancūzijos, mm, pasakė, kad reikėtų daugiau bendradarbiauti mokslininkams ir žvėjams tam visiškai pritariu, tačiau būkime garbingi. Praeitėje mes jau ne vieną kartą galėjome konstatuoti, kad e, žvėjai ir mokslininkai stovėdavo priešingose barikadų pusėse. Mokslininkai sakė, žvėjai nepakankamai, išslav... nepakankamai išslavinime, jie nepakankamai informuoti, antra vertus, uh, žvėjai laikė mokslininkus pasipūtėliais, kurie neturi jokio supratimo apie tai, kas iš tikrųjų vyksta tose jūrose. Kažkuria prasme abi pusės yra teisios, bet aš esu įstikinusi, kad jiems susėsti prie bendro stalo yra būtina ir mes kaip parlamentas tikrai galime tuo pasirūpinti, galime tokį susitikimą užtikrinti, nes duomenų mums tikrai reikia. Kitas dalykas, žinoma, reikia vengti išmetimo, žuvų išmetimo į jūrą, dauguma tam pritarė. Uh, prancūzijos idėjos man labai patiko, aš jas e, atidžiau pastudijuosiu. Bet kuriuo atveju turime vertinti išmetimą vienaip ar kitaip, turime kažkaip su tuo kovoti. Kolega iš Britanijos sakė, kad mums trūksta duomenų apie tai, kiek žuvų yra išmetama. Ir jeigu jos būtų, jeigu ta žuvis būtų iškraunamos, mes galėtumėm gauti tikslesnius duomenis kolegė iš Italijos minėjo, kad reikėtų pagarbiau žiūrėti į žvėjus. Taip, tam pritarsiu. Tačiau aiškiai pasakysiu ir kitą dalyką. Jeigu mes žvėjosime savo žuvis visiškai, tai galėsim gerbti tuos žvėjus kiek tik norim, bet jų tiesiog nebus. Taigi mano pagarba žvėjams pasireiškia visų pirma tuo, kad aš rūpinuosi, kad ir jų vaikai, ir anūkai dar galės būti žvėjais ir turės ką žvėjoti. Ir tam man visų pirma reikia užtikrinti, kad jūrose būtų žuvų. Būkit nu, tikri, mes pastaraisiais mėnesiais nedarėm nieko kito, kaip tik tai kalbėjomės su žvėjais, su mokslininkais, su visais suinteresuotais, diskutavome su jais ir stengiamės kažkaip tai tą sistemą padaryti kuo išmanesnę. Mm, Italų kolegos sakė, kad TFC sistema taip pat yra neįmanoma, ypač viduržėmio jūroje, kadangi ten negaliu apskritai jokios kvotos. Tai ir yra tiesa, tą patį noriu pasakyti ir poniai Romf. Viduržėmio jūroje neegzistuoja kvotos. Ir tai ir yra pagrindinė problema, ten tikrai negalima taikyti jokių perleidžiamų koncesijų sistemos. Todėl įvadė, kalbėdama apie savo pranešimą, sakiau, kad e, juodajai ir viduržėmio jūroms reikia atskirų skyrių. Aš prašiau socialistų frakcijoje kolegų, kurie yra suinteresuoti šiomis jūromis arba kurių valstybės yra prie šių jūrų pakrančių, kad jie susėstų ir kartu padirbėtų Dėl smulkių žvėjų, kolegė e, komisarė Damanaki minėjo, kad ir toliau smulkus žvėjys yra tas, kurio laivas yra mažesnis negu 12 metrų, tačiau šis apibrėžimas yra tikrai neteisingas. Ir su 12, 12 metrų laivu galima nusipirkti didžiulį variklį ir labai modernę žvejybos įrangą ir sugauti tiek žuvies, kiek sugauna kitas stambiu laikomas žvėjys. Taigi tas laivo ilgis nėra visiškai joks įtikinamas kriterijus, reikia atsižvelgti į kitus kriterijus, į tai kokie, kokius, po, kokio pobūdžio yra ta įmonė ir kokia yra to laivo sugaunamų žuvų apyvarta. Dėl 2015 metų ir mm, MSI įvedimo iki to laikotarpio jau sakiau, 2015 metai nėra tinkamas laikotarpis, tačiau FMSI iki to laiko galima įvesti ir mokslininkai tą įrodė, kad tai yra įmanoma ir čia aš nesiuošiu nusileisti. Kitas dalykas, vėlgi grįžtu prie TFC, pasižiūrėkite į mano 19 pasiūlymą, ten e, yra viskas pasakyta ir man atrodo mūsų nuomonės išsiskiria visai netiek ir daug, kiek jums atrodo. Poniai Rumf noriu padėkoti už, e, apibrė, už paramą, ir mes tikrai dar turime peržiūrėti smulkaus žvejo apibrėžimą ar nedidelės apimties žuvinkysės įmonės apibrėžimą. Noriu tikrai padėkoti visiems, kurie pritarė tam, kad 12 metrų tikrai nėra pakankamas kriterijus, ypač esant dabartiniam technikos išsivystimo lygiui. Kolegai iš Airijos noriu pasakyti, kad principinis nepritarimas TFC, aišku, yra įmanoma nuomonė, tačiau prašau jūsų dar kartą pagalvoti, ką darysime su tomis valstybėmis narėmis, kurios ir toliau turi e, pajėgumų perviršį. Pone Frager sėdi šioje mm, salėje ir ji yra šešėlinė pranešėja. Ji pasakė labai svarbų dalyką. Noriu dar kada paaiškinti, ponė Frager, tai yra ištisa institucija šiame parlamente. Man atrodo, kad ji visą laiką, kiek dirba šiame parlamente, o tai yra tikrai labai daug, užsima žuvininkystės politiką. Taigi ji pasakė, kad ne viena valstybė geru, gera valia neprisipažins, kad turi pakankamai, kad turi per didelius žvejybos pajėgumus. Taigi manau, kad čia yra dar nemenka užduotis tiems, kurie gali tą sukontroliuoti, patikrinti valstybės narės, kiek iš tikrųjų žvejybos pajėgumų jos turi. Mes visi žinom, kad tie pajėgumai yra pernelyg dideli. Jeigu jie tokie nebūtų, tai mums čia nereikėtų sėdėti, galėtumėm leisti savo ramiai laisvalaikį kur nors kitur. Kolega iš Airijos noriu pasakyti tokį dalyką. Jis pasisakė taip pat prieš perleidžiamas žvejybos koncesijas, prieš tai, kad jomis bus prekiaujama, kad bus prekiaujama jomis kaip kvotomis ir panašiai. Tačiau mes kalbam apie darbinį dokumentą, kuriame aiškiai pasakyta, kad prekiavimas yra įmanomas tik valstybės narės viduje. Ir kiekvienai valstybės, valstybei nariai aš pare, patarčiau labai atidžiai tai pasižiūr, į tai pasižiūrėti, ir protingai organizuoti priekybą netgi tarp skirtingo dydžio įmonių. Jeigu jūs leisite, kad didelė įmonė supirktų iš smulkių žvėjų visas koncesijas, tai man jūsų nuoširdžiai gaila, kad jūs įsivedėte tokią sistemą, kuri sunaikina smulkiuosius. Taigi aš raginu jūs dar kartą pasižiūrėkite atidžiai į šį dokumentą ir padėkite savo ir vyriausybėms čia priimti protingus sprendimus. Aš griežtai pasisakau prieš priekybą koncesijomis tarp valstybinių lygių. Taip pat ir tiems, kurie nori tą išgirsti, sakau tokį dalyką. Jau dabar yra pakankamai galimybių tą daryti. Bet aš tikrai nesiuošiu įtraukti šio, šito dalyko į savo dokumentą. Tikrai ne. Kolega iš Lietuvos pasakė, kad laiko, kuris yra nustatytas, tikrai negalima išlaikyti, bet aš noriu pasakyti, kad mes kalbam apie laikotarpį nuo 2015 metų. Mokslininkai iš visų valstybių narių vieningai pasakė, kad FMSI įvedimas nuo 2015 metų yra įmanomas. Na, o dėl įgaliojimų ir dėl TFC jau pakankamai paaiškinau, nereikia dar kartą to kartoti, dėl koncesijų atsiprašau. E, kolega iš Olandijos paklausė, kur yra pridėtinė vertė ir kas jas paskaičiavo, kas mokslininkai ir žvėjai įrodo, kad yra tokios reformos verti. Ir kartu su jais mes turime ir nuspręsti, kaip ta reforma turi atrodyti, kokios žuvys turi plaukioti jūrose, kaip mes jas gaudysime ir kaip elgtis su atitinkamais ištekliais. Pone Hebakasa, tiesiai jums atsakau, kvotos taip, jos gali būti perkeliamos, perdodamos, tačiau tik valstybės narės viduje ir niekaip kitaip Taip, aš noriu Jums pritarti, kad jeigu mes norime gyvendinti reformos tikslus, tai problemų mes tikrai turėsime, žinoma, lengva nebus, bet aš esu dėkinga, kad visas Europos, kad Europos parlamentas pasiekė vieningos nuomonės dėl trijų didžiųjų fondų - žemės ūkio, sanglaudos ir žuvininkystės fondo, dėl visų šių trijų fondų apjungimo. Žinoma, jie atskirai skirstys pinigus pinigus, tačiau bus galima susitarti, kiek kokių pinigų kur bus skiriama. Man atrodo, kad e, gebėjimų plėtimas, mokymas yra bet kuriu atveju labai svarbis rytis ir žuvininkystės e, sektorija taip pat. Dėl MSI įvedimo nuo 20 2012 metų, jau nebesikartosiu, pakankamai to pasakiau, Latvijai dėl palaipsnio MSI įvedimo, dar kartą pakartosiu, mes pradedame nuo FMSI, tai yra nuo kitokio pobūdžio MSI ir manau, kad ateitimiausiu metu turėsime pakankamai duomenų, e, kurių pagrindų galėsime pateikti atitinkamą protingą pasiūlymą. Kai kas sakė, kad žvėjai yra pernelyg griežtai kontroliuojami, Tai o aš noriu pasakyti, kad atsargumo niekada nėra per daug. Aišku, tai yra labai vokiškas požiūris, tačiau pastaraisiais metais paaiškėjo, kad kai kuriuose valstybėse narystė kontrolė apskritai yra netinkamai įgyvendinama. Ir mes negalime savo to leisti. Jeigu mes toliau savo leisime nepakankamą kontrolę, netiksliai vykdomą kontrolę, tai mes tam parlamente galim priimti kokius tik norim sprendimus, o nieko vis tiek nebus. Aš esu pakankamai uh, lakios fantazijos ir galiu labai gerai įsivaizduoti, kaip aš ateisiu įstatymus. Ir tam, kad tai neįvyktų, man atrodo, kad kontrolės mechanizmas turi būti labai protingas. Žinoma, jis turi būti palankus tiems sąžiningiems žvėjams, kurių, ačiū Dievui, vis dar yra. Pane Dėja minėjo, kad mažasis žuvis reikia vertinti kitaip, kad jos turėtų būti vertinamos aukščiau, geriau Dabartinė mūsų pozicija yra tokia, tas, kas žvejoja jauną, mažas žuvis, smulkės, mažas žuvis, kurios dar nėra užaugusios, turėtų būti apskritai baudžiamas. Tačiau mm, aš pasitikiu ir žvėjais šiek tiek. Jie jau suvokia, kad jie negali išžvejoti to, iš ko jiems reikės ateityje gyventi. Vis dėlto reikia rasti kažkokius tai sprendimus tiems, kurie nėra pakankamai protingi, nėra pakankamai inteligentiški, kad atsižvelgtų į šitą dalyką. Dėl e, mokesčių, kuriuos jūs minėjote, apie tai mes kol kas visiškai nediskutuojame ir nekalbame nieko, negaliu to, apie tai pasakyti, galbūt jūs galėtumėte man atsiųsti savo paklausimą raštu. Dėl Galicijos aš noriu ten nuvykti, galbūt ten ir su jumis galėsiu susitikti ir galėsime padiskutuoti konkrečiai, kaip mes galėtume užtikrinti socialinį teisingumą šios reformos kontekste. Labai e, e, džiaugiuosi tuo, kad fondai ne tik žuvininkystės fondas, naujasis fondas, bet ir kiti fondai numato lėšų tokiam prisitaikytumui ir aš manau, kad reikia pasižiūrėti, kaip mes galėtume tos fondo lėšas geriau panaudoti. Atsargumo principas e, labai svarbus ir, žinoma, nereikia jo pervertinti, bet kitą vertus mes juk visi mastome apie tai, kaip galėtume mes jį taikyti. Visi pritarė tam, kad reikia atsižvelgti į pakrančių žvėjų poreikius, į jų kitokius poreikius, lyginant su pramoninė žvėjyba. Apie tai irgi galvosime. Dėkoju Vokietijos žu, žvėjų sąjungos pirmininkui, kuris išsakė man tiek daug draugiškų žodžių. Uh, norėjau jūs už tai labai padėkoti. Jeigu jau jūs taip gražiai apie mano darbą pasisakote, tai matyt, tas darbas iš tikrųjų buvo netoks jau ir blogas. Ačiū. Dėkuoju, ponė Rodus, už jūsų pasisakymą. Atsakėte labai išsamei visus klausimus. Jau vėlu, kaip visuomet laiko trūksta, taigi kita dalis. Tai per, pagal šias diskusijas bus kalbama apie bendrosios rinkos organizavimą ir pranešėjas yra Struan Stevensonas. Prašau. Much, President. Dėkuoju, pirmininkė parlamento nariai. Visų pirma, norėjau pasakyti, kad yra 214 gamintojų organizacijų Europos Sąjungoje ir jie vaidina labai svarbų vaidmenį. Jie yra ta varomoji koordinuojanti jėga. Aišku, vieniems sekasi šiek tiek geriau nei kitiems ir mano pranešimo uh, esmė bus supaprastinti tokių gamintojų organizacijų veiklą, kad mes, žinoma, pasiektumėme tvarios žuvininkystės tikslą. Kalbu apie minimalų gamintojų organizacijų narių skaičių, mažesnės gamintojų organizacijos galėtų apsijungti ir tokiu būdu visi galėtų iš to gauti naudos ir paklusti bendroms taisyklėms. Dėl tarptautinių darinių sukūrimo norime, kad kompanijos būtų konkurencingos ir tarptautinių lygių ir galėtų pasiekti strategijoje 2020 numatytų tikslų. Mano pranešimas ir ponios Rodos pranešimas kalba apie regionalizacijos svarbą gamintojų organizacijoms. Čia reikia kalbėti apie kvotų valdymą ir kontrolę. Valstybės narės gali turi patys pasirinkti tinkamiausią joms būdą. Labai svarbu sukurti tą tvarę žuvininkystę. Pritariu daugeliui pasisakiusiųjų, kad reikėtų kalbėti ar, ne apie privalomas nuostatas, o apie savanorišką dalyvavimą koncesijų perleidime. Taip pat valstybės narės turėtų turėti lemiamą balsą dėl to, ar jos nori prekiauti koncesijomis ar ne. Jeigu koncesijas nusipirks didelės įmonės ir kompanijos, tai pasiekmes bus visiškai nepageidaujamas. Taigi reikia techninių priemonių, taip pat priegaudos mažinimo, taip pat būtina suteikti socialinę pagalbą, pagalbą nevyriausybinėms organizacijoms. Jeigu to nepadarysime, kainos bus dar nepriimtinesnės. Turėtume numatyti pakankamas kompensacijas žvėjams kurie patirs nuostolių. Taigi, iš fondo turėtų būti numatyta lėšų ir tiems, kurie gaudo ne pačias populiariausias žuvis. Elektroninė rinka dirba sėkmingai tam tikras ES šalyse. Reikėtų tokią rinką ir naudojimas elektroninėmis priemonėmis paskatinti naudoti visose, visoje Europos Sąjungoje. Tokiu būdu galėtumėme pagerinti kainas skaitingiems suinteresuotusiams šalims. Dėl įsikišimo į rinką. Daug apie tai kalbėjome ir bet koks įsikišimas į laisvą rinką iškreiptų kainas, pačią sistemą ir labai atsargiai reikėtų tą daryti. 45 milijonai eurų buvo skirta per penkerius metus iš fondo šaldytoms žuvims. Ir reikėtų stiprinti bendradarbiavimą tarp gamintų organizacijos ir Europos Sąjungos. Reikėtų išlaikyti tą minimalų lygį. Manau, kad kai sulauksime pranešimui konkrečių pakeitimų, plačiau galėsime apie tai pakalbėti. Tikiuosi, kad gamintų organizacijos bus paskatintos dalyvauti, aktyviau dalyvauti rinkoje. Taip pat kitas svarbus ženklinimo klausimas. Turi būti pateikta aiški, lengvai suprantama informacija apie produktą ir tai yra esminis dalykas. Turime panaikinti ir nebenaudoti tų visų, tų visų ekologinių žuvininkysės produktų etikečių, kurios tik klaidina vartotojus. Turėtumėme suteikti savanoriško dalyvavimo teisę tiems, kurie nori ženklinti specialiai ES ekologišką etiketę savo produkciją. Taip pat turėtų būti privalomas duomenų pateikimas dėl iškrovimo. kalbant apie tokius kontrolės mechanizmus kaip temperatūra, drėgmė, tam tikros procedūros bei pakavimas, reikia taip pat šioje srityje numatyti atitinkamus reikalavimus. Reikia nustatyti konkrečią datą. Tai yra, ta data turėtų būti paminėta, kada buvo šaldytas produktas ir kada jis buvo iškrautas. Barkodė galėtų būti produkto šifro informacija užšifruota. Mes taip pat norime parengti atskirą reglamentą ir daugelį, bet daugelis e, pramonės atstovų sakė, kad taisyklės kol kas veikia pakankamai gerai. nereikėtų papildomų kliūčių ir barjerų sukurti. Dar vienas dalykas, dėl akvakultūros reikia ir žuvų auginimo žuvivaisos, reikia remti tvario žuvivaisą. Mano kolega Gilo Milanas savo pranešimą yra pasakęs, kad yra kur plėstis šioje srityje. Gamintojų organizacijos, federacijos ir kitos organizacijos turėtų turėti prieigą prie būtinų įrankių tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Taigi norime, kad būtų sukurta nauja patariamoji taryba – turime kalbėti apie vieną ES lygių veikiančią instituciją, kuri rūpintųsi žuvininkistės, pelaginės žvejybos klausimais. Tai būtų tikras patariamasis organas. Muchas gracias, Steven. Dėkuoju, pana Stevensonai. Ir dabar pereikime prie klausimų raundo. Na, Pirmiausia, ponas Torres Kolomer iš Ispanijos senato, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau trumpai nušviesti savo pasisakymo esmę. Na, dėl ES susitarimo su Naujaja Gvinėja žvejybos tarimą ir išvelgi tam tikrą problemą toje zonoje, toje šalyje e, taikomas nukrypsančios e, kilmės standartai ir, ir vyksta žuvinkystė be kontrolės ir Gvinėje papoje yra dideli išmetimai. O be to ten sugautas žuvis perdidimas fabrikose labai prastomis sąlygomis. Taigi norėčiau sužinoti, kaip pagal e, naują e, rinkos tvarką bus užtikrinta, kad e, būtų laikomas aplinkosaugos ir darbo apsaugos standartų trečiose šalyse. Taip pat buvo kalbėta ir apie žymėjimą tikėtėmis ir naujus standartus. Aš suprantu, kokiu yra lygisnio pobūdžio problemo. Tai pavyzdžiui, priegaudos panaudojimo standartai. Nes, tarkim, kai kurie laivai išmeta daug, kiti mažai priegaudos ir aš manau, kad e, tos priegaudos, tie siūlomi priegaudos standartai nėra labai tinkami. Gracias, Dėkoju, pane Torasai. Ir dabar ponas Benas iš Bundestago. Senjora Vim. Pane Vim. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti keletą pastabų dėl ketvirtojo punkto, dėl informacijų vartotojams. Man atrodo, kad būtina, kad būtų nustatyti privalomi duomenys dėl to, kada tos žuvis buvo sugautos, kad būtų galima atsekti, kad, na, atsekti viso to produkto kelią iki vartotojo. Uh, Taip pat reikia suteikti informacijos apie tai, ar tai yra šaldyta, atitirpdyta žuvis ir panašiai, nes pakartotinis užšaldymas e, yra negerai. Reikia, kad iš etiketės būtų aišku, ar produktas buvo šaldomas, ar jis buvo atitirpdytas, ar jis buvo perdirbtas šviežias. Nemanau, kad e, nereikėtų ženklinti perdirbtų produktų atitinkamai. Man atrodo, kad e, nepriklausomai nuo to, kiek perdirbtas yra produktas, moksliškai pagrysti duomenys arba tikslus duomenys turi būti pateikiami ant visų produktų vienodai. Dabar dėl mažiausių, dėl mažų žuvų Ir tai, tai jeigu mes dabar numatome užma, uždrausti išmetimą, tai tada ir visos žuvis turi būti iškraunamos, tai tuo met reikia ieškoti sprendimų ir toms smulkiam žuvims, kurios lygi šiol negalėjo būti pardavinėjamos. Taigi čia reikėtų kažkaip e, suderinti pozicijas, kitaip bendroje rinkos bendrame organizavime na, tai bus beprasmiška. Ačiū dabar ponė Mirando iš Europos parlamento. Dėkuoju, ponė Pirinkė, nacionalinio parlamento atstovai, taip pat ir parlamento atstovai kalbėjo apie tradicinę tvarę žvejybą, taip pat ir apie tvarę gveko kultūros. Galicijoje turime tik, tinkamą pavyzdį, tai yra geldelių, midijų auginimą. Ir Manau, kad bendros žungysės politikos kontekste reikėtų pasižiūrėti bendrus kiekius iš kiekvienos valstybės narės. Aišku, ir reikia užtikrinti, kad būtų apsaugotis geografinės nuorodos. Tai yra labai svarbus dalykas. Todėl labai svarbu uh, remti tokius dalykus kaip uh, gamybą Europos Sąjungoje, skatinti gamintojų organizacijas ir visą tai tvirtinta 11 straipsnėje. Tai yra, reikia pasirūpinti, kad akakultūros produktai e, būtų tinkamai sertifikuojami ir po to propagaujami. Ir labai šiame e, kontekste yra kilmės žymėjimas, kaip, pažiūrėjau, midijų žymėjimas. E, ir Manau, kad čia reikėtų skatinti tinkamas gamintojų asociacijas, kuriams yra labai svarbus yra kilmės žymėjimai. Mes e, Galicijoje tai jau darome, bent jau pavyzdžiui, Ispanijos e, e, teismuose ginamas šis principas. Labai svarbu, kad akvakultūros ir žuvinkystės uh, produktai būtų pateikiami į rinką, užtikrint europinę apsangą, kurios dabar dar trūksta. Dėkoju, ponės Naspubinis iš Lietuvos. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas pranešėjau, iš tiesų e, turbūt vartotojas visada turėtų žinoti, ką vartoja ir turėtų galbūt tam tikrą informaciją gauti. Tačiau, manyčiau, ir čia neturėtumėm persistengti, kuomet, na, e, bandome surašyti viską, nes, kaip žinia, e, viskas turi savo kainą. E, Savai mes suprantame, kad e, e, šiuo tikslu reglamento projekto siūloma praplėsti vartotojų teikiamos informacijos sąrašą ir nepapalikti tam tikrų šiuo metu egzistuojančių išimčių dėl žuvininkų gyvulininkysės produktų ženklimo kelia tam tikrų abejonių. E, išimčių nebuvimas e, e, galėtų sukurti tam tikrų problemų, kaip minėjau, ypatingai daug problemų sukeltų reikalavimas nurodyti komercinių žuvų rūšių pavadinimus ir žvejybos rajonuose produktų iš sūrimo ir žuvų faršo. E, savai suprantama, kad turbūt na, begalės e, žuvų, 308 rūšių vartojimas e, tiems produktams gaminti, tai manyčiau tikrai nebūtų tikslinga apsunkinti, apsunkinti gamintojų. Ir manau, nėra tokio didelio tikslo, čia ir buvo tas paminėta. Taigi, Nauji reikalavimai dėl informacijos apie žuvų produktus pateikimo vartotojams sukurtų neproporcingai didelę naštą tiekėjams ir žuvų perdirbimo įmonėms bei pas, pareikalautų ekonomiškai nepagristų papildomų išlaidų. Todėl e, siūlyčiau vis dėlto numatyti tam tikras išimtis. Muchas gracias. Gracias. Señor García Díaz, del Congreso de Diputados de España. Muchas gracias de nuevo, presidente. Eh, Bien, para no repetir algunas cuestiones ya planteadas, eh, he escuchado y todos creo que estamos de acuerdo en la idea de rentabilizar la actividad pesquera, se ha hablado en el panel anterior y en este, y yo quiero hacer. Atsiprašau, e, labai svarbu, kad žemdystės veikla būtų e, komerciškai pelninga ir dabar norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, kad pirmiausia turėtume vengti, kad e, E, nebūtų gaudomis pernelik jaunų, jaunos žuvės. Ir, pavyzdžiui, aštuntas straipsnis dar turėtų būti 25 procentai. E, neturėtų būti išmetima. O dėl bendro kolektinio fondo įsteigimo, tai jis turėtų užtikrinti bendruomenį išlikimą. Toliau. 25 straipsnėje kalbama apie pildomą savanoriškai teikimą informaciją, o dabar ta informacija bus privaloma pobūdžio. Suprantame, kad e, aplinkosauginė apsau, informacija liečianti etiką, socialinius aspektus. Tai turėtų būti tam tikras minimalus reikalavimas, tačiau dėl tos savanoriškos informacijos, tai e, galbūt tai ir iš tikrųjų geras dalykas, bet svarbiausia galvokime apie žvejybos įmonių pelningą darbą. E, ir norėčiau žinoti, ar pranešė nuomonė būtų tinkama uh, kad nebūtų galima leisti Europos kad jeigu yra negalima pateikti rinką tam tikrus žuvinkystės produktų ES gamintojams, žvėjams, tai ar nereikėtų drausti tų produktų pateikti ir trečiųjų šalių atstoms ES rinką? Dėkuoju ir dabar papa Džordžio iš Graikijos parlamento. Sėmata. Το πρώτο αφορά την πρόβλεψη για σήμαση των εμπορικών. Aš norėčiau aptarti tris temas. Pirmoji susijusi su etiketėmis tų produktų, kurie užauginami akvakultūrose trečiosiuose valstybėse narėse. Čia reikia įvardinti atitinkamą šalį, iš kurios tas produktas yra atvežtas, tačiau to nepakanka. E, be to informacija turi būti nurodoma laisvanoriškai. Pavyzdžiui, pangasija yra išvedama, iš, įvežama iš trečiųjų valstybių narių ir dažniausiai niekas apie tai niekur nerašo. Ir tik tai perdirbant, e, kai kur informacija yra pateikiama, niekam mes net niekada nesužinome, kaip ta žuvis buvo auginama. Taigi, iš esmės nežinome, kaip tas produktas, kurį valgome, buvo pagamintas. na, mūsų šalise importuotojai laikosi tokios nuomonės, kad daugumą atvejų gali būti tai, kad taip, kad e, žuvis nebuvo pakankamai tikrinamos ir kontroliuojamos. Kai kurios įmonės e, netgi turėjo sustabdyti savo veiklą dėl tokių problemų. Taigi, aš pasisakau dėl už tai, kad būtų įvedamos kontrolės, kad tam, kad mes galėtumėm mm, vartoti saugius produktus ir kad gamy, gamintojams neiškiltų jokių problemų mm, perdirbant tuos produktus. Uh, Bet to didieji gamintojai, sakysim, Turkijos gamintojai e, labai intensyviai mm, žvejoja viduržėmio jūroje. Mes žvejojame tos, toje pačioje jūroje, tik tai naudojame daug mažesnius laivus ir manau, kad ES reikėtų atkreipti dėmesį į šią disproporciją. Mano šalyje tokiu būdu žlugdomi žvėjai ir mes esame priversti įsivežti žuvį iš Turkijos arba iš kitų šalių. Man atrodo, kad reikia bendros jūros strategijos tam, kad gamybos procesas, kad visa gamyba būtų tvari, ir kad jau standartų laikytųsi ne viena Europos Sąjunga, bet ir kitos valstybės, kurios žvejoja tose pačiose jūrose. Aš manau, kad tam tikrose, kad e, tikrai galėtų būti susitarta dėl tokių dalykų kaip nekenkimo jūros ekosistemoms ir panašiai. Prašysiu pranešęs atsakyti užduotus klausimus. Dėkoju. Atsakysiu į klausimus tokiais blokais. Iš pradžių dėl ženklinimo. Taip, mes esame suinteresuoti ir susirūpinę, kad būtina informuoti vartotojus. Trilogė beveik buvo atmestas šis pasiūlymas. Taigi turėjome grįžti prie pirminio 99, būtų turėjome grįžti prie pirminio 99 metų dokumento ir mes to nenorėtume, taigi galiausiai pavyko pasiekti kompromisinį variantą. Taigi komisija dabar turi padaryti poveikio vertinimo ataskaitą. Daugelis parlamento narių būtent to prašė. Ir kai kalbame apie perdirbtą žuvį, mišrios žuvininkystės produktus ir, pavyzdžiui, picą su jūros gerybėmis. Iš ties būtų labai sunku gamintojams paženklinti tokius produktus, nes galbūt jų žuvininkystės produktai yra atvežti iš skirtingų valstybių. Ir toks tiekimas vyksta pastoviai, kas valandą, kas pusvalandį. Taigi tikrai sunku būti viską atspindėti ir paminėti etiketėse. Taigi komisija dabar turi pateikti poveikio vertinimo ataskaitą ir jau dabar, matau, turime naujų bendros rinkos pasiūlymų. Kai kalbame apie šaldytus ir žuvininkystės produktus skardinėse, galima būtų paminėti kilmės šalį, tik tai tą gamintojo šalį. Toks vienas yra pasiūlymas. Dar kiti siūlo iš vis išbraukti šią dalį. Iš vis apie tai nekalbėti. Su komisare daug apie tai kalbėjome. Ir tie straipsniai bendros rinkos organizavimo pranešime ypač dėl žvejybos ekologinio ženklo – Daug kalbėjau apie tai su komisarė Damanakė. Tose straipsniuose yra minimi jūsų užduoti klausimai. Tai yra, kaip bus elgiamasi importo atveju. Kaip bus elgiamasi, kai bus importuojami žuvininkystės produktai ir apdirbami čia Europos Sąjungoje. Yra numatyti labai griežti reikalavimai. Juk 60 procentų suvartojamų žuvininkystės produktų yra importuojami. Ir atrodo, kad importuojamiams produktams reikalavimai yra netokie patys kaip Europos Sąjungoje sugautiems žuvininkystėms produktams. Ir aš pritarčiau kolegai iš Graikijos galbūt reikėtų uždrausti iš vis importuoti tam tikrus žuvininkystės produktus, jeigu jie netitinka mūsų kriterijų. Kažin ar tą galima būtų padaryti, neatsisankant naryti, narystės PPO. Galbūt galima būtų padaryti taip, kad že, produktas pažymėtas ES vėliava užtikrintų, kad tai yra ekologiškas produktas atitinkantis konkrečius griežtus reikalavimus. turė, galėtumėme turėti tokį specialų ekologinį žvejybos ženklą, kuris suteiktų vartotojams papildomo pasitikėjimo produktu. Taigi mūsų, jeigu trečiųjų šalių importuotojai norėtų taip ženklinti savo produktus, tuomet jie turėtų atitikti mūsų jau keliamus reikalavimus. kiti ženklinimo aspektai. Dėl sugavimo duomenų ir iškrovimo duomenų turėtų būti privaloma teikti sugavimo duomenis dėl kiekių sugaunamų. Lankiausi Galicijoje ir ne tik, rengdamas pranešimą daugelį valstybių nariausi, bet būtent Galicijoje. Žvėjai išplaukė žvėjoti ir tą pačią dieną grįžta su laimikiu. Ta žuvis yra tikrai šviežesnė nei ta, kurią atveža didelis pramoninis laivas po savaitės ar dviejų Yra net tokių laivų, kurie neturi ledo ir neužtikrina žuvies šviežumo. Taigi, aš pakartoju, kad sugavimo duomenys gali būti savanoriški, o iškrovimo duomenys turėtų būti privalomi. Rinka nuo to tik laimėtų, bet suprantu, kad vartotojams tai gali atrodyti keblu. Nes galbūt ant etiketės prašyta, kad viena žuvis yra vienos dienos, o kita dviejų valandų, bet nebūtinai ta žuvis, kuri yra vienos dienos, bus šviežesnė, nes tai bus diena nuo iškrovimo. Turėtumėme pažymėti užšaldimo datą, bet dabar sakoma, kad galbūt reikėtų žymėti ir sugavimo datą, ir iškrovimo datą, ir užšaldimo datą, tad vartotojas tikrai būtų sutrikęs, matydamas visas tas datas. Galbūt iš vis nuspręstų nebepirkti žuvies. Tai labai pakenktų rinkai. Taigi tikrai klausimas labai keblus ir džiaugiuosi, kad jūs į jį reaguojate. Kolega iš Ispanijos senato, manau dabar jau išėjo, iškėlė klausimą dėl papanujosios gynėjos ir FTA. Mano kolega pabrėžė, kad norime suteikti galimybę Papua Naujosios Gvinėjos žvėjams. Pasirašėme laisvos prekybos susitarimą, bet pasirodo, kad jie pradėjo Kinijos žvėjai pradėjo steigti savo įmonės Papanaujoje Gvinėjoje ir pasinaudodami šiuo mūsų susitarimu importuoti produkciją į ES. Taigi mes tik dar labiau paremėme ir taip turtingas Kinijos įmonės. Turime labai atsargiai vertinti šį laisvų prekybos susitarimų pasirašymą. Dėkoju. Na kągi, Pereikime į paskutinį mūsų posėdžio etapą. Taigi diskusijos dėl naujo Europos jūrų ir žangystės fondo perspektyvų. Vodis kolegai Androver. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju kolegoms, kurie tokie drąsūs ir motivuoti ir dar liko salėje. Čia turiu galvoje kolegas iš parlamento ir iš nacionalinių parlamento, kurie atvyko čia šiandieną pas mus diskutuoti. Taigi trumpai, nes laiko tikrai stinga. Norėčiau nušviesti tvarkaraštį. Tai Taigi, manome, kad e, balandžio 24 dieną bus pritisi darbo planas, e, rugsėjo 19 dieną bus pristatytas pranešimas, 24 dieną bus aptariami komitete pakeitimai spalio ir galiausiai viskas bus perduota į plenarinę e, sesiją. Aišku, darbo planas remiasi pagrindų reglamentu, ten numatytas ir finansavimas priminsiu, kad 2014-2020 metų laikotarpį yra numatyta 6,7 milijardų eurų. Ir e, finansavimas bus skiriamas iš sanglaudos e, politikos ryties. Na, sanglaudos politikos mastu tai yra nėra didelė suma, bet tai yra didelė suma žvinkystės politikai. Tai nema, nemenka biudžeto eilutė. Tai kaip minėjau, viskas susiveda į pagrindų reglamentą, bet jau dabar turiu preliminarių mm, pastabų ir nesinorėčiau ir pasidalinti. Norėtųsi, kad šis fondas pirmiausia duotų naudos žvėjams. na, tas restruktūrizavimas nereiškia, kad e, žvėjams reikia keisti profesiją, tapti kepėjais, e, picos gamintojais. E, aš čia nenoriu įžeisti picų kepėjų, bet šio fondo lėšos turėtų būti panaudojamas žvėjų ir žvinkistės labai. Ir tai yra svarbus elementas. Pasiūlyme yra įdomių elementų, komisijos pasiūlyme yra įdomių elementų, bet tik kito ko liečiančių ir akvakultūrą. Bet kai kalbame apie tokį pasiūlymą, reikia nepamiršti ir atitinkamų e, komisijos pasiūlymų dėl bendros rinkos organizavimo. Ir čia yra šiuo atveju įsigaliojant Lisabono sutarčiai galioja bendros pradimo uh, procedūra, taigi ir taryba ir parlamentas bendrai priimt sprendimą. Na, tie elementai liečiantis akvakultūrą yra labai įdomus e, ir e, labai svarbu, kad e, vyktų tarp šaknis bendradarbiavimas, bendradarbiautų mokslininkai, žvy, žvėjybos sektoriaus atstovai. Na, tos priemonės siūlomas pagal ketvirtąjį veiksmą taip pat yra įdomis o pirmoje srityje daug kas turėtų būti peržiūrėta. Aišku, reikėtų skirti paramą ir jūrų rajonų išsaugimui. Bet nepamirškime ir konkurencingumo šiame sektorije, ekonominė vystimas, negalime visko tiesiog rekristrizuoti. Negalime e, atsisakyti žvejybos sektoriaus, liepti žvejams persikvalifikuoti. Ne, žvejybos sektorius turi išlikti. Ir svarbu, kad jauni žvėjai turėtų perspektyvą ir toliau dirbti šiame sektoriuje. Ir čia ypač turiu galvoje tradicinė mažo masto žuvininkystė pakrantėse, ji turėtų būti paremta. Na ir nėra fondė numatytas paramos mechanizmas tiems žvėjams, kurie išgyvena krizės laikus. Atitinkamo pasiūlymo pasigendu. Jau esu minėjęs, bet dar sėki pasikartosiu. Tai yra, manau, kad reikia modernizuoti žvejybinių laivų plotilės, o taip pat reikėtų matyti ir premijas už laivų išmontavimą, pašalimą iš vartojimo. Taigi mūsų žvejybos flotilė yra pasenus, netgi pavojinga, ją reikia atnaujinti. Taip pat e, tai darant reikia atsižvelgti į būtinybę taupyti energiją, mažinti emisijas Taigi, jeigu net naujinsime flotilės, tai atsižvelgdami į šiuos kriterijus, po 15 metų nebeturėsime žvejybinių laivų. Taip pat reikia galbūt ir toliau taikyti subsidiją žvinkysės sektoriui. Komisija beje nori reglamentuoti vien tik tais uh, išmetimus, gal tai ir geras dalykas, nesame prieš, bet per vieną dieną techninių požiūrių to nepavyks padaryti. Reikalingos papildomos priemonės tam, kad laipsniškai galėtume atsisakyti išmetimo, nes per vieną naktį to nepadarysi. Pane Damanaki minėjo, kad komisijos pasiūlymas yra tobulinimas, dabar yra numatytas tam tikras perinimasis laikotarpis, per kurį turi būti atsisakoma išmetimų. Uh, Taip pat reikėtų numatyti subsidijas e, žuvų e, sandėliavimui. Sandėliavimą komisija nori laipsniškai mažinti, bet aišku, tai atsilieps ir kainoms ir šį klausimą reikia reglamentuoti. Nu. E, fondo dokumente nieko nepasakyti apie regioninį principą. Pone pranešė rengusi uh, pranešimą dėl komunikato turėtų atsižvelgti tai, kad komunikate kalbama, kad reikia um, vadovautis regionių principą, tačiau komisijos pasiūlyme regioninio principo nėra. Tai komisija teigia, kad, to pasako, kad dėl tokio regioninio principo gali kilti daug e, teisinių problemų, tačiau ir pagrindų reglamente daug teisinių problemų, mano manimu. Uh, daug ką jau prieš tai suminėjęs, tiesiog e, reikėtų atsisakyti tą vadinamą TFC principo koncepcijos, taip kaip jis yra siūlomas. Ši koncepcija turėtų būti bent jau peržiūrėta. Štai tiek dėl siūlomo fondo. Na ir viskas susiveda į pagrindų reglamentą, į tai, kaip atrodys šis pagrindų reglamentas. Na, gan vėlu, mielai atsakysiu klausimus, ačiū. Dėkuoju, kągi perkime prie klausimų raundo. Pirmiausia, ponas Naudins iš Latvijos, prašau. Godātais priekšsēdētāji kungs, godātais kada kungs, godātie kolēģi, mans jautājums būs. Pirmininkė, kolegos. Ne klausimą turiu, o pastebėjimą. Noriu pasakyti, kokia yra Latvijos pozicija. Mes norime, kad būtų teikiama parama ir kitoms modernizavimo priemonėms, kad būtų užtikrinta navigacijos sauga ir veiksmingumas. Pavyzdžiui, mes remtumėme variklių pakeitimo paramą, kad varikliai būtų ekologiškesni ir tausesnė. Jeigu nebus galima to padaryti, tuomet galime sakyti, kad tai prieštarauja pagrindiniam tikslui didinti efektyvumą ir mažinti poveikį aplinkai. Dėl akvakultūros produktų remtumėme tą pridėtinės vertės kūrimą. Didelės perdirbimo kompanijos, tos, kurios daug įdarbina darbuotojų. Dažniausiai jų pajamos nėra didelės. Jos turėtų būti prilygintos mažoms, smulkioms įmonėms nes tokios pramonės įmonės suteikia darbo vietas žmonėms, dažniausiai gyvenantiems tuose mažose regioniniuose pakrančių miesteliuose. Taip pat norėjau kreiptis į parlamento žuvininkystės komitetą ir padėkoti, kad suorganizavote šią konferenciją. Dėkoju, jau panas Tisklin, prašau. Tack, tack herr ordförande och tack herr Kadek. Ačiū, ponė Kadek. Kalbam apie Europos jūrų ir žuvininkystės fondą. Turime pasirūpinti tuo, kad viskas būtų susiję ir kai kalbam apie paramą, tai neturime pamiršti ir ekosistemos apsaugos Prieš tai jau sakiau, kad ekologinis tausumas, tvarumas mums yra esminė sąlyga socialiniam ir ekonominiam tvarumui išlaikyti. Taip pat jau minėjau, kad reikia stengtis laikytis to 25 procentų tikslo. Tai nėra kvotų pakeitimas, tai yra tiesiog sąlygų tolesniai žvejybai apskritai užtikrinimas. Mums atrodo, kad ta parama, kuri padeda kurti darbo vietas, yra būtent tas e, ta, tokio pobūdžio parama, kuri garantuoja ekologinį tvarumą. Jokių būdų negalime didinti pabėg, pajėgumų ir protingai sureguliavus sistemą galima pasiekti tikrai labai didelių, labai efektyvių rezultatų, galime efektyviau išnaudoti resursus, išteklius ir jokių reikia labai stengtis diversifikuoti veiklą. Žvejyba gali būti labai įvairių rūšių, tai gali būti sportinė, turistinė žvejyba, žodžiu, persiorientuoti tikrai yra į kur. Taip pat mums atrodo, kad svarbu išplėsti fondo apibriežti, kad jis padėtų įgyvendinti integruotą jūrų politiką, kurioje niekada nebūtų pamirštama e, jūrų ekosistemų planavimo klausimai. Aiškiai buvo pasakyta, kad šis fondas turi remti bendrą žuvininkystės politiką, o ne kažkokias kitas sritis. Čia labai svarbu, kad mes išlaikytume pusiausvyrą tarp jūrų ir žuvininkystės srities. Ačiū. Pane Jotova iš Europos parlamento. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ir jums, ponia Kadek, už jūsų pasisakymą. Noriu užduoti jums vieną klausimą. Ar jūs jau matėte komisijos patiktą analizę arba valstybių narių pozicijas dėl Europos žuvinkystės fondo veiklos dėl to, kuris dar yra, kuris, dėl fondo, kuris dar veikia veiklos. Ar matėte kokius nors veiklos prioritetus ir ar matėte kokį nors vertinimą, kas veikia, kas neveikia. Dėkuoju. Pone Jotova, toliau. Ponas Grevio, Prancūzija, iš Prancūzijos senato. Dėkuoju, pirmininkė. 20 metų bendroji žuvininkistės politika finansuojama iš specialaus žuvininkystės fondo, tai yra specialus tam įsteigtas fondas. Kažkada jo dydis buvo 4,1 milijardai eurų. Kažkada tai buvo tokia suma, toliau 2013 metais buvo numatyti 3,8 milijardai, o dabar jau kalbam apie naują fondą. Uh, kuris rūpinsis jūrų ir žuvininkystės sritimis. Kas gali būti finansuojama iš šio fondo? Žuvininkystės fondas finansavo tik tai žuvininkystę, žvėjus ir žuvies produktų gamintojus. 2007 metais Europos žuvininkystės fondas nustojo remti žuvininkystės įrangos įsigijimą, bet pradėjo remti uh, žuvininkystės ryties veiklos diversifikavimo priemonės, pavyzdžiui, plėtra turizmo žvejybos plėtra ir kitus panašius dalykus. Dabar mes turime naują fondą, kuriame susijęta jūrų ir žuvininkystės politika. Pažvelgius atidžiau į reglamentą, dabar aišku, kad būtų, turė, jis turėtų skatinti žuvininkystę, akvakultūrą, bei užtikrinti pusiausvyrą teritorinėje plėtroje, turėtų užtikrinti e, žuvininkystės sektoriaus solidarumą ir turėtų išbaigti, m, mm, papildyti sanglaudos fondo sritį. Bet man kyla klausimas, ar galima pasakyti, kad dabartinis biudžetas, kuris skiriamas šiam fondui, bus skiriamas didesnis žuvininkystėje, negu kad tai buvo lygi šiol. Ir kur yra mm, kriterijai, kas bus e, finansuojama, ar tai bus kokybės kažkokie kriterijai, ar tai bus atsižvelgiama mm, formuojant biudžetą, pavyzdžiui, ekosistemos skatinimas ir panašiai. Taip pat kyla klausimas, e, tikrai aktu, pats aktualiausias klausimas, kiek šio fondo performavimas turės įtakos e, e, tikrai paramai žvėjams. Dėkuoju, ponė Karekiu, už labai gerą, aišku, pristatymą. Norėčiau atkreipti dėmesį keturis dalykus šioje svarbioje diskusijoje. Ir tie dalykai yra labai svarbu, žvelgiantais kasdieninės šiaurinės Europos dalies perspektyvos. Taigi tai reiškia, kad jeigu nereikės investuoti į infrastruktūrą, ypatingai iškrovimo infrastruktūrą mažosiuose uostuose, labai svarbu tokios investicijos, nes tai gerokai pagerins žuvies kokybės, padėdins vartojimą, tokiu būdu rinkos bus artimesnė žuvos, žuvinkystės produktams. Antra, jeigu mes sukursime paketą e, mažo mastų žuvininkystės, e, ž, pakrančių žuvininkystė, tai tai bus labai svarbu. E, vietos bendruomenėms ir vietos įmonėms. Taip pat ir akvakultūros klausimai šiame kontekste yra svarbus. Na ir vis labiau auga e, ta pakrančių žvejyba, bet jeigu nėra taikoma paramos priemonės, tos įmonės neišsilaiko. Reikia e, daryti investicijas tam, kad būtų išvengta uh, Klonių daromas žalos. Šie gyvūnai yra e, saugomi ir todėl sudėtinga mažinti jų populiaciją ir jie daro didelę žalą. O čia, čia turiu galvoje kormoranus ir ruonius. Na ir galiausiai reikia teikti finansinę pagalbą E, mažo masto žvejybai tiek jūrų rajonuose, tiek ir vidaus vandenyse. Ačiū. Dabar ponas Pringelis iš Airijos. Like Dėkoju pirmininkė, ačiū ponui Kadek už pristatymą. Keletą turėčiau pastabų dėl žuvininkystės fondo. Pritariu ponui Kadekui, kad reikia suteikti paramą žvėjams, ypač šio krizės metu. Taip pat reikėtų remti laivų įgulą ir padidinti finansavimą saugos priemonėms ir apskritai padidinti žvėjų saugumą. Taip pat reikėtų remti tas bendruomenės, kurios patyrė nuostolių dėl veiklos sumažėjimo. Galėčiau kaip pavyzdį pateikti šiaurės vakarų Airiją, kur labai sumažėjo žvejybinės veiklos ir galima būtų finansuoti perėjimą prie kitų rinkos sričių. Tikrai nereikėtų orientuotis vien tik e, ties sugavimų mažinimu. Reikėtų uh, paprasčiausiai remti bendruomenės ir skatinti jų tvarumą. Na, dar yra norinčios pasisakyti uh, du nacionalinių parlamentų e, atstovai, ponas Papinis ir ponas Papandrėjus, bet e, vis dėlto norėčiau suteikti žodį ponui Kadek tam, kad jis galėtų sureaguoti į klausimus, o po to galbūt dar liks laiko suteiksiu žodį kitiems kalbėtėms. Pone Kadek, prašau žodis jums. Je vais d'abord répondre à, à, à M. Naudis. En tous les cas, je vais. Pirmininkė, pamatysiu atsakyti į užduotus klausimus. Suprantu, kad norite, jog būtų remiami tie laivai, kurie norės pereiti prie tvaresnės žvejybos ir modernizuotis. Taip, tai svarbu, pritariu. Bet jau apie tai kalbama Europos jūrų žuvininkystės fondo naudojime. Mes kalbame apie tvarę ir atsakingą akvakultūrą. Mes nusigrėžėme nuo tų kaimynų, kurie nesilaiko šių tvarumo principų. Beveik 70 procentų mūsų suvartojamo žuvies yra importuojama. Taigi, kai kalbame apie tvarę žvejybą, turime taikyti tvarumo taisyklės visai akvakultūrai. Dabar atsakysiu kolegai iš Švedijos. Jūs kalbėjote apie būtinybę atsižvelgti į aplinkosaugus dalykus. Taip, tai akivaizdu. Aplinkosauginiai aspektai, biologinės vyrovas išsaugojimas, tvari žvejyba, visa tai yra būtini dalykai. Jeigu nėra žuvies, nebus ir žvejų. Tai reikėtų atsiminti ir nepamiršti. Kai kalbame apie ekonominę ir socialinę veiklą, Europoje žuvininkystės sektorijoje dirba palyginus su kitais sektoriais netiek ir daug žmonių. Bet nereikia pamiršti ir perdirbimo srityje dirbančių asmenų. Reikia visą tai paminėti pagrindinėme teisės akte. Pusiausvyrą rasti bus sunku ir mūsų užduotis pasistengti jį rasti. Kaip minėjo kitas kolega, fondas, fonde kalbame ne tik apie žuvininkystės finansavimą, bet apskritai apie jūros politikos ir priemonių finansavimą. Buvo klausimas dėl išteklių ir MFF fondo. Turime auditorumų dokumentą, kuriame kalbame apie fondų naudojimą. Kai kurie dalykai vyksta sklandžiai, kai kurie nelabai. Auditorumų ataskaitoje Pateikė, patarčiau visiems ją perskaityti. Taigi, toje ataskaitoje paminėta ir tam tikrų neigiamų dalykų. Būtent dėl to ir reikia imtis šios reformos įgyvendinimo. Taigi mes čia kalbame apie žuvininkystės sektoriaus ir viso jūrų sektoriaus finansavimą. Žinoma, žuvininkystės sektoriui bus galima teikti prioritetą. Parama žuvininkystės sektoriui turės būti teigiama ne tik norint persiorientuoti, bet ir pačiam tam pačiam sektoriuje, kaip ir ponas Pringlsas pastebėjo. pritarčiau senatoriui, pasistengsiu jo išsakytą nuomonę pagrysti ir atsižvelgti ją, nes visiškai sutinku. Kolega iš Suomijos nori, ir aš šiam noriu visiškai pritariu, užtikrinti, kad jauni žvėjai būtų pritraukiami į sektorių. Kalbu ne apie laivų skaičiaus didinimą ar apie žvėjų didinimą. Turime kalbėti apie naujesnius laivus, tai yra atnaujinti laivyną ir atnaujinti mm, žvėjų kompaniją. Tai yra reikia naujų vėjų jaunų žmonių sektoriui šiam taip pat. Kalbėjote taip pat apie ruonius ir kitus aplinkai kenkiančius gyvūnus. Nežinau, ar ponas Hekneris vis dar su mumis, bet jis puikiai žino šią ruonių keliamą problemą. Jie suvartoja labai daug žuvies, taip pat kaip ir kormoranai. tikiuosi, kad pavyks rasti sprendimą, kaip išspręsti šią plėšrūnų kenkėjų problemą. Kai kalbu apie žvėjus, kalbu ne tik apie kapitonus ir jungas, kalbu apie žvėjus iš didžiosios Ž Ir dar kartelį pakartosiu, mums reikia atnaujinti visą laivyną. Taip, reikia užtikrinti jų saugumą. Kiekvienais metais pasitaiko katastrofų, nelaimių visur. Viduržėmio jūroje, Baltijos jūroje. Taip, laivai tikrai turi būti saugesni. Dėl variklių atnaujinimo. Taip, manau, kad jūsų pasiūlymas yra išties naudingas. Atkreipsime dėmesį. Taigi iš ties jūsų pasiūlymai, idėjos yra labai naudingi. Labai dėkoju visiems pasisakiusiems. Paprašyčiau galbūt dar kartelį prisiminti, ką kalbėjote, ką patarėte ir viską pateikti raštu. Tikrai padėtumėte man atliekant savo darbą. Dėkuoju. Na kągi, baigėme šį posėdį, jis tikrai buvo išskirtinis. Na ir dabar reikia apibendrinti diskusijas. Aišku, daug ką galima pasakyti, bet aišku, vienas dalykas labai svarbus yra nacionalinių parlamentų indėlis, nes tikrai praturtinate diskusijas, praturtinate klausimais, pastabom buvo daugiau nei 60 pasisakymų, taigi daug yra kontroversiškų dalykų. Aišku, Na, taigi iš tikrųjų reikia tinkamai valdyti žvinkistės fondą, žvinkistės veiklą. Taip pat reikia galvoti ir apie socialinius aspektus žvėjus. Dėl daug ko sutarima, dėl daug ko ne. E, Buvo ir specifinių dalykų, ir bendrų dalykų išsakyta. Tikrai galbėjome apie daugą. Tai yra, kad reikia atsižvelgti mokslo rezultatus, reikia vykdyti e, realistišką reformą, atsižvelgti į ženklinimą, standartus. Na, apibendrinimas galiu pasakyti štai ką. Nes, nesiki buvo paminėtas tas žodis. Tai yra tvarumas, tvarumas, tvarumas. Taigi norime tvarios žve, žvejybos, bet taip pat ir gyvybingo žankystės sektoriaus. Na, nu, tai kaip dėkoju e, Europos žankystės komiteto vardu ir komisijai už darbą, nors, aišku, dar reikia daug ką nuveikti. Taip pat dėkoju visiems, kurie įnešė uh, savo indėlį organizuojant e, šios dienos įskirtinį posėdį. Tai dėkoju mūsų komiteto sekretariui, taip pat tarnybai e, atsakingam už ryšius už, su nacionaliniais parlamentais. Dėkoju pirmininkas ir vertėjim, vertėjai dėkoju už klausimą ir dėkoju nacionalinio parlamento nariams už tai, kad šiandien atvykote Europos parlamentai Briuselėje. Taigi, pirmame tame antrame aukšte. E, ne Coca-Cola gersime, kaip sakė kolega, o vyną, taigi kviečiu prisijungti. Ir jeigu norėsime, galėsime toliau tęsti diskusijas jau neformalių pagrindų. Ačiū.